Proszę Państwa. Gerbėmieji, na, kaip pirmadienį dera vėluojame, bet e, pradedame šios dienos posėdį. Pirmiausia, formalūs dalykai. Kai dėl darbo tvarkės, tai ponė Katenpak, jos pasiūlymų, šeštas darbo tvarkės punktas. Globalizacijos valdymas prekybos aspektai buvo perkeltas į rydieną. Toliau yra perkeltas ketvirtas, tai yra penktas į mm, kitą dieną ir jeigu niekas neprieštaraus, tai tikiuosi, kad galime patvirtinti šios dienos darbo tvarkę ir laikyti ją patvirtintą. Toliau informacija. Vertimas yra 20 kalbų, išskyrus mm, maltų, maltiečių, slovakų, danų ir gėlų bet rytoj po pietų, kai bus susijęs su vietos, su nacionaliniais parlamentais, bus vertimas ir iš 23 kalbas. Kai dėl protokolo tvirtinimo vasario 21, 22, 27 diena, diena vyko posėdžiai. Jeigu niekas neprieštaraus, galėtume juos laikyti patvirtintais kai dėl ketvirtojo e, darbo turkės punkto, tai pirmasis svarstymo e, punktas ir čia norėjau pasveikinti pona Žao Figureido. Jis yra Europos saudytų rūmų narys ir sveikinu jūs ir visus jūsų kolegas, dėkui, kad dalyvaujate su mumis ir noriu pabrėžti, kad ryšiai tarp mūsų institucijų tampa labai stiprus ir tai yra glūdus bendradarbiavimas. Mes norėtume pasinaudoti jūsų žiniomis, jūsų patirtimi ir taip pat norėtume perduoti jums e, savo pasiūlymus, savo pastabas, nes mes turim labai artimus kontaktus, artimus ryšius su, su, su rinkėjais, su žemdirbiais ir aš manau, kad tai prisidės prie bendros žemės ūkio politikos vystimo. Ir Jūs taip pat e, dirbote, koordinavote darbą, aš turiu menyje pranešimą, specialiai ataskaitą, kuri liečia labai e, svarbę e, bazinės išmokos schemą. Tai yra išmokos, kurios yra vienas iš svarbiausių bendros žemės ūkio politikos priemonių ir tai daro didelę įtaką ūkių pajamoms pajamų gavimui. Kol kas tas lygis, pajamų lygis nėra patenkinamas ir tai tikrai kelia susirūpinimą ir nepasitenkinimą žemės ūkyje. Metinės išlaidos yra gana didelis, jeigu kalbėsim apie, apie tiesioginės išmokas ir jos tiesiogiai daro įtaką atskiroms šalims ir atskiriems e, žemės ūkio darbuotojams. Tai yra nuolatinių ir gana didelių finansinių srautų dalykas. Jeigu kalbėsim apie sistemos įvedimą, e, sutvarkymą šitų išmokų. Ir e, jos tai būtų bendros žemės ūkio politikos reformų dalis, nes šios išmokas turėtų remti ūkininkų pajamas, tačiau jos neturėtų daryti išvad, neturėtų daryti įtakos e, sprendimams, kuriuos daro e, žemdirbys, rinkdamasis produkciją, rinkdamasis e, darbo kryptį. Taigi tikslas yra tiesiog užtikrinti, kad pajamos būtų pakankamo lygio. Na, bet aš manau, kad jūs apie tai kalbėsite išsamiau. Ir, na, Matau, kad e, į salę renkasi kolegos ir visų e, frakcijų koordinatoriai, visų grupių koordinatoriai. Sveikinus, sveikinu visus parlamento narius ir e, jų komandas ir svečius. Manau, kad dabar jau galiu suteikti žodį ponai Žoavo Fibreido ir paprašyti, kad jis pristatytų specialiai ataskaitą. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už šiltus pasveikinimo žodžius. Kaip Europos auditorumų narys aš turiu akcentuoti, kad mes laikomės požiūrio, kad visada turime būti pasirengę Europos parlamentui pateikti savo darbo rezultatus ir atverti. Ir e, aš tikiuosi, kad mūsų darbo rezultatai bus naudingi jums kaip teisės aktų leidėjams. Ir todėl mes esam pasiruošę jums jūsų dispozicijon pateikti visas savo žinias ir mūsų visų darbų rezultatus. Po to, kai jūs taip maloniai pakvietėte mus pristatyti specialią ataskaitą apie bazinės išmokos schemą ūkininkams, aš norėčiau pristatyti jums tik pagrindinės išvadas. Dokumentas yra ilgas, daug detalios informacijos, kuri galbūt bus naudinga jūsų darbe. Na, o dabar šiame posėdyje aš išdėsiu tik svarbiausius rezultatus ir išvadas. Ir pasinaudosiu PowerPoint sistema, tai darydamas. Pirmiausia, noriu pristatyti mūsų tokią bendrąją audito išvadą. Ji tokia bazinės išmokos schema, kaip ji buvo patvirtinta BŽUP reformoje 2013 metais, ši schema veikia ir veikia sėkmingai. Tačiau dirbdami kai kuriuose valstybėse narėse, komisijos tarnybose ir atsižvelgdami į klausimynus, kuriuos mes buvom išsintinėję visoms valstybėms narėms, mes darome išvadą, kad jos poveikis yra ribotas, kalbant apie supaprastinimą, tikslinį taikymą ir paramos lygio konvergenciją. Taigi, 2013 metų sukurta rezultata, bet trijose srityse supaprastinimas tikslinis taikymas ir paramos lygio konvergencija, ši schema turi tam tikrų ribų, apribojimų. Mes matome, kad mokėjimo agentūros valstybėse narėse deda pakankamai pastangų. Taip pat e, tuose valstybėse narėse, kur apsilankėme, matėme, kad kontrolės sistemos tuose valstybėse narėse didelė dalimi sušvelnino neteisingo apskaičiavimo ir bazinių išmokų paskirimo riziką. Taip pat paminėjome, kad e, ši schema ir mokėjimai reikšmingai nebuvo e, nuklydę nuo e, tinkamo klaidų lygio. Tačiau pastebėjome, kad konkrečiais atvejais, konkrečiose valstybėse narėse kilo konkrečių sunkumų. Kalbant e, apie šios schemos bendrą valdymą, kaip žinote, ją valdo valstybės narės ir komisija drauge, mes matome, kad komisija užtikrina valstybėms narėms pakankamas gairės, o atlikti auditai atnešė gerus rezultatus. Tačiau trūko tam tikros informacijos apie stebėseną. O kalbant apie sertifikavimo institucijas, pamatėme, kad komisija iš tų institucijų valstybėse narėse, kurios to užsima, galėjo pareikalauti daugiau. Kalbant apie supaprastinimą, mūsų išvada tokia. Mes puikiai žinojame, kaip ir jūs, kad ES taisyklėse buvo numatyta nemažas skaičius alternatyvų ir išimčių. O valstybių narių pasirinktos alternatyvos ne visada buvo palankios supaprastinimui. Su tų alternatyvų ir išimčių buvo tiek daug, kad e, valstybių narių pasirinkimai ne visada buvo palankus su paprastinimui. Tai mes atspindime mūsų ataskaitoje, pateikdami pavyzdžius iš konkrečios valstybės narės e, paimta e, regionų apžvalga. Kai kurios alternatyvos e, leido kai kuriems ūkininkams gauti papildomą pelną. Ta taip pat papildomą nenumatytą pelną mes e, šitą akcentuojame savo, savo ataskaitoje. Kalbant apie e, tų išmokų e, tikslingą nukreipimą, žinote, kad 13 metų reformas tikslas buvo e, tikslingiau paskirti tą paramą. Taigi, kalbant e, apie šį aspektą, reiktų priminti, kad 13 metų e, reformos metu atsirado nauja savoka aktyvus ūkininkas. Ir darome išvadą, kad panaudojant šią savoką buvo pasiekta kai kurių gerų dalykų, tačiau pati savoka ir jos panaudojimo poveikis buvo ribotas. Jūs žinote, kad nuo 2018 metų dėl jūsų ir tarybos bendro sprendimo valstybės narės gali e, sumažinti kriterijus, kurie apibrėžia aktyvų ūkininką ir taip pat gali atsisakyti vadinamojo neigiamo sąrašo. Kalbant apie tikslinį skyrimą, jūs žinote, kad pagal reformą atsirado daugiau kategorijų, E, apibrėžiančių žemės plotus, e, kurie gali būti remiami. E, kai kurios valstybės narės gana aktyviai bandė švelninti riziką susijusią su paraiškomis, kurios nepagrystos. Tačiau naujas taisyklės dėl to, kokie plotai atitinka sąlygas, taip pat sukūrė tam tikrų įgyvendinimo problemų. Kalbant apie paramos lygio konvergenciją. Po 2013 metų reformos parama už hektarą ta, tapo vienodesnė, bet 11 iš 18 valstybių narių matome, kad skirtumai ir po 2019 metų išliks gana dideli. Taigi e, mes matome, kad ši schema turi tam tikrų trūkumų. E, mes žinome, kad ši schema e, ne visai tinkamai išsprendžia ūkininkų problemas susijusias su jų pajamomis ir linksta paremti didžiuosius ūkius. E, kadangi nėra e, bazinės, e, referencinės ribos ir aiškių tikslų, sunku įvertinti tos paramos rezultatyvumą ir efektyvumą. Todėl komisija turi išspręsti kontrolės problemas ten, kur ji yra per silpna, turi ištaisyti paskirtas išmokas ir tų išmokų vertes, pasiemdama paskutinę informaciją, turi užtikrinti tinkamą informacijos klaidą valstybėse norėse, turi užtikrinti, kad pagrindinė informacija būtų perduota valstybės narėms ir taip pat e, turi labai aiškiai išdėstyti komisijos ir sertifikavimo institucijų atitinkamus vaidmenius. E, komisija taip pat prieš pateikdama pasiūlymą dėl būsimo BŽUP turi e, išanalizuoti, kokia turėtų būti parama atskiroms e, ūkininkų grupėms. Ji turi taip pat aiškiai apibrėžti veiklos tikslus, kalbant apie paramą pajamoms ir e, mechanizmus tam ir paieškoti, kurie iš tų mechanizmų galėtų tinkamiausiai leisti pasiekti šių tikslų. E, bet, siūlom, bet kurios siūlomas priemonės e, turi būti, turi susijęti tikslus ir bazinius referencinius dydžius, lyginant su teikiama parama. Tai tiek, ponė pirmininkė, ir kalbant apie tai, būtina taip pat neužmiršti ir busimosios žemės ūkio politikos. Labai mm, ačiū ir dabar, kas norėtų pasisakyti, pirmiausia, sutiksiu žodį ponui Des. Kapel, prašome. Ačiū pirmininkė. Labai dėkuoju audito rūmams už ataskaitą. Priešingai nei dėl žalinimo, ką pasakė audito rūmai, man atrodo, čia tikrai yra daug dalykų, kurie yra geri ir, man atrodo, reikėtų aptarti juos iš tikrųjų. Mm, siuntėm laišką ir, ir atsakymą. Turime, tai aš preliminariai, taip norėčiau pasakyti, viešai dažnai sakoma, kad tiek daug pinigų yra e, skiriama apžūp. Tai mm, aš tikrai mm, norėčiau, kad būtų ataskaitoje aiškiai pasakyta, kad tik tam tikras procentas tokiu būdu yra um, už, užfiksuotas, už jį atsiskaityta, kad tai būtų viešai paskelbta, kad visuomenė tai matytų. Ir iš tikrųjų, ko pasigendu šioje audito rūmo ataskaitoje, tai yra daugiau analizės dėl tvaraus žalinimo ir, ir, ir iš tikrųjų nurodytas laikotarpis neturi prasmės, galbūt per kitą žūp e, reformą reikėtų tos maksimalios ribos atsisakyti, tai tikrai būtų naudinga visiems, ne vien tik tai ūkininkams. Ataskaitoje pasakyta, kad tik šešios valstybės narės iki 290 priemokas sieks uh, didinti iki 20 metų. Vokietijoje priemokos yra vienodos visoje teritorijoje, nežiūrint, kokia yra žemė, koks yra plotas. Jei neturėtumėm tų išmokų, tai daugelis ūkių seniai būtų jau sudėję rankas. Pavyzdžiui, pienininkysės sektoriuje. Vokietijoje tikrai didelės lėšos yra skirtos tam, kad palaikytumėm pienininkus, ūkininkus, kurie užsima būtent pieno sektoriumi, sektoriuje. Tai yra labai svarbu ir, ir būtina galvoti apie tą tokį svertą, kad, kad ir, ir galbūt ir apie kompensacinius mokėjimus galvoti reikia. Žemės ūkis. Uh, labai smarkiai prisideda prie e, pigesnio maisto e, tiekimo vartotojų ir tai yra labai svarbu ir tai sveikintina. Aš, aš jau nekartą esu kalbėjęs apie tai. Uh, Anksčiau kviečiai kainavo 27 eurus, dabar nei pusės negaunam. Tai jei dabar e, būtų tokia kaina, tai būtų daugiau nei iš pirmo ramščio yra mokama, tai apie tai reikia galvoti, kas vis dar parduoda 61 e, kainomis produkciją. Uh, Tai aš nežinau, ar, ar tikrai tai, kas yra čia pasakyta, yra pagrįsta. Mes turime galvoti apie tai, ypač turėdami omenyje kitą reformą. Reikia tikrai dėrėtis tuo klausimu. Ačiū už ataskaitą, jį labai įdomi. Aš esu tikras, kad pasiremiant tą ataskaitą mes galėsime toliau į priekį judėti. Jūgra. Dabar, ponas Andriu, mes e, ne, tiesiog ne, neribojam laiko nu, ir prašom tiek, kiek reikia. Merci, Ačiū pirmininkė. Savo ruoštų aš irgi labai norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Iš, iš, iš tikrųjų, kaip visada, tai, ką jūs pristatėte mums visiems kolegoms prieš kelias savaitės, tai tikrai labai kokybiškas dokumentas. Ir kaip panas Dės mm, sakė, iš tikrųjų galima paremti jo analizę dėl kaimo plėtros taip pat. Ir, ir, ataskaitos viena po kitos pas mus atkeliauti. Aš nežinau, gal reikėtų matyti labiau tokią globalų vaizdą, tokios sintezės kaip ir labiau reikėtų, nes iš tikrųjų e, reikia e, jūsų darbą apibendrinti, galbūt e, ir, ir analizę padaryti tokią platesnę. Uh, Iš tikrųjų, reikėtų galbūt iš naujo panalizuoti, kaip yra paskirstama ta pagalba žemės ūkiui, įvertinti, kokios yra pajamos. Ne vien tik tai tai aišku, bet e, kelti reikia klausimus, koks yra žemės ūkio bendras e, lygis. Aišku, neišvengsi visų pasikeitimų ir, ir, ir yra tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, aplinkos apsauga ir. Uh, kyla klausimas dėl žemės ūkio modelio bendrai, koks išsilaikys, koks, iš, koks išgyvens ateityje, turint omenyje, aišku, ir ką amerikiečiai daro. Tai reikia žinoti, apie ką mes kalbame, koks žemės ūkis, kam jisai tinkamas. Tokį klausimą reikia kelti. Taip pat, ar jūs galvojate, kad e, e, tuos rekomendacijas, kurias jūs šiandien patikėte, ar uh, balandžio 22 e, ar gegužė 29, ar nebus komisijos pasiūlymas, jeigu teisingai kalendorių seku. Tai ar jūs negalvojate, kad reikėtų kažkiek tai pagalvoti apie modernizavimą, atnaujinimą to kalendoriaus, turint omenyje, koks dabar yra kalendorius? Komisijos tarnybos jau keli mėnesiai dirba tais klausimais, bet uh, Na, aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs negalvojate, reikėtų paderinti tuos jūsų kalendorius ir, ir pažiūrėti, kiek mm, viskas yra suderinama, ar, ar tinkama, tai ar čia yra tik tai alekars yra toks pasirinktinai yra daroma ta analizė, ar tai dera su atliekamais darbais, koks yra bendrasis tikslas, taip pat ir nacionalių lygmenių, kokie yra tikslai keliami. Um, toliau jūs dar kalbate apie tai, kad reikia e, supaprastinimo, reikia daugiau lygybės užtikrinimo, tai tikrai galime tam pritarti. Ir paskui, aišku, yra istoriniai e, duomenys. Ir bazinių mokėjimų ta sistema, na, reikia galvoti apie tą vidinę konvergenciją, taip pat ne visuomet to buvo siekiama. Baziniai mokėjimai, kokie yra dabar, e, skiriami jau seniai pagalbos teikimo, anos sistemos visi atsisakė, ar jūs negalvojate, kad iš tikrųjų dar reikalinga toliau taikyti tą atskirimą? Ar reikia kompleksinio susijimo toliau taikymo, ar, ar tikrai tai dar vis išlieka aktualu, ar reikėtų galvoti gal apie ūkininkų pajamas bendrai, ar iš tikrųjų pagalbos tas susi, kompleksinis susijimas vis dar yra aktualus. Aš tokius klausimus norėčiau Jums užduoti. Ponas Dorfman. Dėkuoju, ponas Dorfman. Dėkuoju, pirmininkė. Uh, Auditų rūmų ataskaita yra labai įdomi, yra gerų požiūrių joje. Aš turiu klausimą. Jūs sakėte, kad išmokos skiriasi įvairiose valstybėse narise vienoje nuo kitos. Ir kaip jūs išsiaiškinote, kokį vaidmenį vaidina išmokų sistema, ar yra pateikiami prašymai ir ar tuo galima remtis, pavyzdžiui, jeigu yra e, kiekvienam hektarui skiriamas išmokos ir be to, kiek prašymai e, yra susijęs to, kad ne visuomet yra pasiekiami tikslai. Tie žmonės, kurie gauna pinigus, jie pateikia prašymus išmokoms, bet tai nebūtinai yra ūkininkai ir kai kuriuose valstybėse nors yra toks reiškinys. Toliau, žiūrė, e, jeigu žiūrėsim į istorinį modelį, tai dabar mes jau taikom tą tvarką 18 metų ir matome, kad yra skirtumų tarp to, kaip apskaičiavimai buvo daromi prieš kažkiek metų ir dabar, kaip yra daromi apskaičiavimai. Ir žmonės gauna skirtingus skirtingas sumas tie, kurie dirba žemės ūkėje. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau, kad būtų išanalizuota, koks, koks yra santykis pamau, pajamų ir, ir, ir išmokų visose žemės ūkio grupėse. Ir aš noriu, kad ūkininkai galėtų naudotis tinkomis kainomis ir kad būtų užtikrinta tinkama parama. Na, kaip aš ir sakiau, reikėtų e, keisti taisyklės, kada yra skiriamos išmokos. Pavyzdžiui, jeigu yra kviečiai, tai yra 230 eurų už toną. Ir dabar e, minus 80 eurų ir pateikiama kompensacija ir e, paskui suma siekia 255 eurus, taigi aš čia esu e, optimistas tai ir yra deficitas ir tai trunka jau keli metai. Tai yra, e, matome, yra, kokie yra kainų skirtumai ir kainos iš tikrųjų neauga. Aš manau, kad iš tikrųjų išmokos padeda užtikrinti minimalę, e, minimalės pajamas. Ir e, taip pat tos nepalankios zonos. Ir ūkininkai priklauso nuo, nuo, nuo paramos, tai tikrai padėtis yra e, katastrofiška, kad yra toks priklausimas nuo, pagalbo, nuo, nuo pagalbos, nuo išmokų. Ir Aš pateikiu pasiūlymą, kur tikslas yra sumažinti priklausomybę nuo, e, nuo, nuo paramos. Ir manau, kad tai būtų naudinga ūkininkams. Ponas Hauslich. Äh, Dėkui už ataskaitą, bet nepaminėjote vieno žodžio, tai yra aplinka. Ar mes pasiekėme aplinkos tikslus? ir e, reforma e, vadinasi taip, kad mes turim užtikrinti, kad bus pasiekti tikslai ir užtikrintume bioįvairovės tikslus, o tai nebuvo padaryta. Jūs paminėjote keletą svarbių dalykų, kur buvo kilusių problemų nuo pat pradžių, kai mes dėrėjomės dėl, dėl, dėl parkos ir paprasčiausiai neįmanoma visko supaprastinti ir paskui skūstis, kad mm, išmokos e, yra nediferencijuotas, kadangi jeigu hektaras yra referencinis dalykas, tai aišku, didesni ūkiai gaus didesnę naudą. Ir jeigu tai pakeisime, jeigu hektaras nebebus tas ta, ta referencinė, referencinis dydis, tai mm, te, problema tęsis. Tai yra tai, kad e, didesnėji ūkiai ir bendrovės gauna naudą, o mažesnėjų nukenčia. Jūs taip pat teigiate, kad mes turim suformuluoti, kokie yra poreikiai. Kam reikia europinių pinigų? Na, e, vienas dalykas, kai reikia pajamų ir ką reiškia, kai kas nors gauna geras pajamas, na, apsidžiaugčiau, jeigu e, sužinočiau, kaip tai būtų galima išmatuoti, kokie yra gavėjų e, poreikiai, na tikrai, tai būtų labai įdomu išsiaiškinti, kokie yra skirtumai tarp didelių ūkių ir mažų ūkių. Vieni gauna ir, ir, ir gerai gyvena, o kiti nepragyvena. Tai toliau atsijimas. Vokietija yra vienintelė uh, šalis, kur atsijimas yra įvykdytas. Aišku, yra tam tikrų trūkumų, aš nesu už visišką atsijimą, kadangi dabar Vokietijoje pavyzdžiui, avių mm, augintojai nukenčia, nes jiems mokama išmokos už plotą, o ne, o ne už vieną avį. Taigi čia yra problema ir tuo tarpu mm, stambių jūrovočių ūkiai labai ir priklausomi nuo pagalbos, taigi tam yra pagrindas, o pagrindas yra tai, kad mes visiškai liberalizavom rinką, o dabar mes nustembame, kai norim užkariauti pasaulinės rinkas, kad e, kaina yra 30 centų ir joks Europos ūkininkas negali išgyventi, kai yra tokios kainos. Taigi reikia galvoti apie sistemą. Mane erzina faktas, kad nekalbam apie rinkos mechanizmus ir reguliavimą, bet kalbam apie visišką liberalizavimą kuris sukels dar vieną pieno krizę. Negalime užtikrinti, negalim leisti, kad pieno ūkiai priklausytų nuo kiekvieno cento Europos pinigų. Reikia galvoti apie vaidmenis, apie rinkos reguliavimą. Taigi norėčiau, kad pasisakytumėte šiuo klausimu. Ir e, galiausiai, ką sakė komisijos narys, kalbėdamas apie tolesnį Mm, ūkio politika, tai tikslai ne, ne, netitinka. Ir, pavyzdžiui, jeigu yra žemas kainos ir reikia sankoti aplinką, taigi tiesiog e, tikslai netitinka vienu, vieni kitų. Arba apsisakysim visiško liberalizavimo, kitos e, politikos kryptis netinks. Presidente, gracias por este informe y a mí me. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ačiū auditorumams už ataskaitą. Jeigu įmanoma, aš norėčiau, kad jūs kiek plačiau pakalbėtumėte apie konvergenciją. E, savo ataskaitoje minite, kad parama yra palankesnė dideliems ūkiams. E, kaip e, tai gali būti tvaru, kaip gali būti žemės ūkis, kur e, didiesiams ūkiams reikia paramos, kad jos išliktų. E, kai vien tik tai didieji ūkiai išlieka konkurencingi, vadinasi, reikia aukti ir aukti, tai kaip tai suderinti su poreikiu gauti subsidijas, kad e, vien tik tam, kad išliktum. Norėčiau taip pat gauti daugiau informacijos apie tai, e, ką parodė jūsų auditas, kalbant apie mažesnių ūkių diskriminaciją, dalinant e, paramą. E, kai kurios valstybės narės iš vis neprieina prie tokios paramos. Kaip jūs įvertinote neligybę? kalbant apie paramą ūkininkėms moteriams. Dėkui. Pone Gulėra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmų atstovai už šią ataskaitą. E, tai gera e, dabartinės bazinės išmokos schemos analizė ir e, geras poveikio įvertinimas, e, tačiau aš nemanau, kad jūs turėjote pakankamai duomenų, jų tiek mažai, kad labai sunku vertinti. Kodėl? Todėl, kad 13-20 metų laikotarpis valstybių narių pradėtas vėliau, pradėtas vykdyti vėliau ir e, galutiniai mokėjimai e, bus padaryti tik vėliau o esmingesni pokyčiai e, gali būti įvertinti tik tai iš tolimesnės perspektyvos. Bet atsižvelgiant į tuos duomenys, kurie yra ataskaitoje, aš matau, kad remiamasi ankstesnio laikotarpio BŽUP ir e, finansinės programos duomenimis, o naujosius dalykus, tame tarpe dėl žalinimo, dabar sunku labai įvertinti, nes informacijos nėra daug. Pripažįstama, kad BŽUP padėjo teritoriniai sanglaudai, bet ar tai tiesa, ar sumažėjo skurdas kaimo vietovėse, lyginant su miestų vietovėmis, o kalbant apie kalbant apie pajamas vienam gyventojui. Taigi, ar tikrai mm, padarytas teigiamas poveikis regioniniai sanglaudai? Jūs taip pat sakote, kad e, sunku dabartinėje sistemoje mm, kai ką įvertinti, nes e, lėšas gauna valstybės narės, o priemonės tvirtinamas vėliau, pavyzdžiui, antrajame ramstyje Tai e, kiekviena valstybė narė pasirenka alternatyvas pirmajame ramstyje. E, jūs kalbate, kad yra teigiamų poslinkių strateginėme planav, planavime, kad tai svarbiausias veiksnys Bet galbūt e, pirmiausia reikėtų pasižiūrėti, kokie rezultatai, o tik tada sumokėti, nes dabar e, tos išmokos e, prieštaroja tam, kas daroma antrajame ramstyje. Aš manau, tos dvi mintys galėtų būti naudingos paskatinant tolesnę diskusiją. Dėkuoju Jums už ataskaitą. Uh, Nenustebino jūsų paminėjimas ataskaitoje, kad e, dideli ūkiai gauna daugiau išmokų, e, visai logiška, kadangi e, tuose didžio, didžiuose ūkiuose yra ir daugiau hektarų. Bet e, kalbant apie politinius tikslus, jūs minėjote, kad reikia jų daugiau, e, e, bet kokie tie tikslai turėtų būti? Ar turėtų būti kažkokios lubos, ar konkretus tikslai susijęs su aplinka, pavyzdžiui, ar tai galėtų būti pesticidų sumažinimų tikslas, ar, ar galėtume konkrečiau formuluoti tuos tikslus. Čia reikėtų matyti būti labai tiksliems įdomu būtų, buvo ir išgirsti tai, ką jūs sakėte apie paramą pajamoms priklausomai nuo poreikio. Girdėjau, ką kolega sakė apie tai. Jeigu mes suformuluosime tuos tikslus, kuriuos aš minėjau, pavyzdžiui, aplinkos ar klimato tikslus, tai tada arba E, žiūrėsime vieni tikslą ar į tai, kaip tas tikslas su poreikiu santykiauja. Tai e, norėtųsi aiškiau suprasti, ką jūs turėjot galvoj, kai kalbėjote apie tikslus. Dabar dėl rinkos problemų. Jeigu 10 centų e, Vokietijoje prarandame 10 centų e, išmokų už pieną, tai Vokietijoje susidaro didžiulės sumos, praradimų sumos ir e, kažkaip reikėtų tai kompensuoti. Turime atsižvelgti į tai, kad e, pieno ūkiai tokios naštos negali pakelti e, per tiesiognės išmokas kompensuoti neįmanoma. Čia kalbam apie bazinės išmokas ir kalbame apie rinką. Tai kokie turėtų būti tie praktiniai tikslai, kokiu keliu reikėtų žengti ir ką jūs galvotumėte apie paramos pajamoms stebėseną. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmų atstovui už šią ataskaitą. Perskaičiau dokumentą. Jūs sakote, kad e, gairis daro ribotą poveikį. Aš norėčiau šiek tiek daugiau informacijos Apie tai e, kalbėjosi su ūkininkais pereitą savaitę ir jie sako, kad tais laikais, kai daug kalbama apie supaprastinimą, schema darosi vis sudėtingesnė. Apskritai stengiamės, kad e, schema būtų prieinama ūkininkams, e, gyvulininkystės ūkiams, bet turime daugiau padaryti supaprastinimą srityje. Mes dabar prieiname prie įvairiausių technologijų turime elgtis racionaliai ir stebėti, kaip schema įgyvendinama ūkiuose. Panas Dominas sakė, kad e, istoriškai labai sunku nutolti nuo buvusias schemas, bet manyčiau, kad reikėtų susitelkti į galtinį rezultatą. Geras BŽP e, rezultatas ateityje būtų ūkių, gyvulinkysės ūkių atnaujinimas, atjauninimas ES. Mūsų gamintojai sensta, nematome e, naujosios kartos ūkininkų ateinančių ūkininkauti. Kaip auditorumai žiūri į tai, kaip reikėtų ieškoti stimulų pirmame, antrame ramstyje naujiems jauniems ūkininkams paskatinti. Ir dėl užimtumo lygio, kuris e, atsiranda, ar yra žmonių, kurie gauna naudą iš BŽUP, kurie iš to gali pragyventi, ar tie žmonės e, dirba dideliuose ūkės, ūkiuose, reikia atsižvelgti į įvairias skirtingas socialinės grupės ir ko gero daugiau negu į kai kurios kitus dalykus, kurie čia šiandien buvo minėti. Dėkuoju, noriu padėkoti auditorumams už šią ataskaitą. Jie aiškiai demonstruoja, kad daug yra tobulintų sferų dar ir todėl galbūt reiktų, reiktų pasižvalgyti vietose, pažiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta ūkiuose. E, galbūt e, e, žemės ūkiu dabar žmonės užsima nebe taip, kaip galvotume. Jeigu pažiūrėsime į smulkius ūkius, kai kurie yra paveldimi, Tuo tarpu yra kitokie ūkiai, kur žmonės e, už skolintus pinigus pradėjo ūkininkauti ir apie tai, apie visą tai reikia galvoti, pradedant reformą. Viską reikia supaprastinti, viskas dabar yra pernelyg sudėtinga. E, reikia, reikia ir mes matome, kad e, žemės ūkiai atsiranda naujų technologijų taikymo atveju. Taip, reikia ūkiams paramos, bet reikia ir naujų technologijų. Stebime skirtumus tarp atskirų valstybių narių. Tarkime, baudos už taršą, sulfidais, kitom medžiagom skiriasi. Kartais net nuostabu, kad kai kas gali gauti paramą E, taip pat e, ir ūkių plotai skirtingai yra matuojami, o viskas turėtų būti paprasta ir sąžininga. Ir e, dėl tos priežasties, jeigu atskirsime didelis ūkis ir kitus, tai galbūt vis tiek e, neturėtume trukdyti jiems gauti tiek pat paramos, kiek mažesniems. Tai gal tuos didžiuosius turėtume skaldyti į mažesnius. E, ir žvelgdami į atskiras valstybės narės, mes turime neužmiršti ir pasaulinių rinkos kainų. Mums tenka pardavinėti už pasaulinę rinkos kainą. Tai labai svarbu kad e, sistema būtų naudinga ūkininkams ir būtų paprasta. Tai pagrindinė užduotis. Nes e, jeigu pažiūrėsite į afrikinį keulių marą ir jo poveikį Europoje, tai suprasite, kad e, šalims teko riboti kovoti su tokia e, infekcija ir matyt tai e, turėtų taip pat vaidinti tam tikrą vaidmenį prašant paramos. Dėkuoju pirmininkė, ačiū audito e, rūmams už išsame ataskaitą. Aš manau, kad pagrindinės taisyklės dėl bazinės išmokos schemos e, buvo teisingai sformuluotas, bet e, e, jos sukėlė problemų įgyvendinant e, schemą atskirose valstybėse narėse. Sakysime, mokėjimo agentūros vis tik Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje ar Graikijoje gauna tik tai pirminius skaičiavimus, laikinus, preliminarius skaičiavimus, Tuo tarpu Vokietijoje kiekvienas atskiras krūmelis ar, ar e, netinkamas plotas iš e, išmokų apskaičiavimo yra išskaičiuojamas, neįtraukiamas į plotą. Tai e, kyla klausimas, kaip geriau apskaityti tą plotą, kuris privalo būti įtrauktas. GPS sistemos turėtų būti geriau panaudojamos turime Um, turime ir toliau galvoti apie tas problemas, kurias galvojame jau esame išsprendę, prieėmė omnibus ir aktyvaus ūkininko nuostatas. E, e, kalbėjo kolegos iš žaliųjų frakcijos ir atsižvelgiant į tai, ką jie sakė, e, tai E, vienas iš jų kalbėjo apie e, pieno rinkos reguliavimą, sako, kad e, pieno gamyba kai kuriais atvejais turėtų būti uždrausta, kiti sako, kad parama atitenka vien tik didiesiems ūkiams, sakoma, 77 procentai atitenka tik tai tam tikram skaičiui ūkių, bet tuo pat metu kalbama apie klimato tikslus, bet tai reikia neužmiršti, kad e, gyvūnai generuoja metaną, tada ką reikėtų daryti, drausti bandas. E, taip pat e, dėl žalinimo e, Reiktų taip pat pasiaiškinti, ką komisija turi galvoje, kai sako veiksniai, analizuojant viešai gėrį. Gal apie tai mes daugiau galėsime kalbėti ir aptarinėdami būsimą darbo tvarkės punktą dėl BŽP ateities. Dėkui, panė pirmininkė, ačiū auditorumams už puikią ataskaitą. Dabar ypač svarbu štai kas. Visiškai aišku, kad e, didžiosios e, kompanijos, didėjai ūkiai dabar gauna daugiausiai ir pelno. E, žinome, kad skaičiai prieinami. Mes juos turėjome prieš akis. Dabar kalbant apie šeimos ūkius, jau kalbame apie mūsų kaimo vietovį išlikimą. Kalbame apie tai, kokios Europos e, norime. E, atsižvelgime į tai, ką mes jau priemėme buveinių direktyvą, vandens direktyvą, bet atsižvelgime ir į ūkininkų por, poreikius. Jie, jie, jie, jie privalo gauti pelno, nes kitaip negalės e, gyventi savo žemėje. Ūkininkai susiduria su visokiom taisyklėm e, dėl azoto, dėl e, amonio amoniako, bet klimato kaita daugiau susijusi su CO2 Reikia paprastesnių taisyklių, reikia, kad regionai patys gautų daugiau valdžios ir kad būtent šeimos ūkiai, o ne vien tik tai didieji ūkiai galėtų gauti pelno. Aš tikrai pasakau už tai. Na ir, žinoma, turime galvoti taip pat ir apie piliečių paramą kaimui E, turime daug rinkėjų, kurie mūsų klausia, kaip čia yra, kad tiek daug pinigų atitenka ūkininkams. Bet e, reikia taip pat e, prisiminti kitą svarbų dalyką, kiek lėšų taip pat patenka ne vien ūkininkams, bet ir kitiems, tie, kur, tiems, kurie stovi už jų. Dėkuoju, pirmininkė, kaip visada labai įdomus pranešimas, įdomi ataskaita. Dabar daug kalbama apie bendrąjį BŽUP biudžetą, matyt neišvengiamai e, visas lėšos e, šiek tiek sumažės dėl to, kad jungtinė karalystė pasitrauks, bet yra ir kitokio spaudimo BŽUP finansavimui e, ir kitoms rytims. Ir norint užsitikrinti finansavimą žemės ūkiui ir maistui, mes turime pažvelgti į ateitį. Mums reikia galvoti apie e, tikrą konvergenciją, konvergenciją e, ir kalbėjimas vien tik tai apie tikslingesnį paskirstimą e, nėra e, tinkamas, e, jeigu norime būti suprasti. E, mūsų rinkėjų, nes mums sako, yra tam tikrų asmenų, kurie tiek daug pelno gauna, kad gali skraidyti savo lėktuvais, kai kas sako, kad e, kodėl čia ūkininkai turėtų gauti tiek daug, tai e, kyla klausimas, e, ar iš tikrųjų tai nesukelia mums sunkumų kovojant už didesnį biudžetą žemės ūkiui. Ar nemanote, kad e, tai, kad e, tikros konvergencijos nepasiekėme, kad e, pinigai nenueina tiems, kuriems labiausiai reikia, ar nemanote, kad būtent tai trukdo mums e, užtikrinti, kad tie pinigai iš tikrųjų patektų ūkininkams ir padėtų mums kovoti už, už biudžetą? Ponas Busk, Baskų iš e, Europos komisijos. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau Jums abiem padėkoti už suteiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl audito rūmų specialiosios ataskaitos, dėl bazinio mokėjimų sistemos. Norėčiau visų pirma pabrėžti, kad komisija sveikina specialią ataskaitą ir visas rekomendacijas jų esmę, kiek tai yra aktualu komisijai, taikytina kiek komisijai, mes aišku, visą su tuo sutinkame, aišku, mes negalime užbėgti už akių ir pasakyti, kaip tos rekomendacijos uh, atsispindės teisė kūriniuose pasiūlymuose e, laikotarpiu po 20 metų. Čiaukiuosi e, ataskaitos išvada, kuri bendrai yra mm, pozityvi dėl bazinių mokėjimų sistemos ir reikia pabrėžti, e, kad iš tikrųjų tai bus papildoma pajamų rėmimo sistema ūkininkams ir apie 18 milijardų eurų kas met bus tam skirta, apie 4 milijonai aukininkų galės e, gauti tokią paramą. Tai iš tikrųjų komisija e, tinkamai pasirūpino e, šios sistemos įvedimu ir visų procesų, teikia gairias, patarimus. Bendrai teigiamai yra vertinta komisijos dalyvavimas vaidmuo tiek rengiant tą sistemą, tiek prižiūrint jos įgyvenimą. Tikrai taip džiaugiamės taip pat ir tuo, kad buvo sėkmingai įdėkta bazinių mokėjimų sistema, kaip auditorumai pasakė ir, ir kaip nacionalinės valdžios institucijos ją įgyvenina mm, pagal tai, kaip yra numatyta, apie 4 milijonai ūkininkų bendrai ES turi gauti paramą ir valstybės narės, aišku, prisims visą riziką už tinkamą paskaičiavimą išmokų, kai labai svarbu, kad nebūtų reikšmė reikšmingų klaidų ir, ir, ir tikrai galim pasidžiaugti bendrų teigiamų įvertinimų auditorumų. Akivaizdu, aišku, kad na, ne viskas yra tobula ir auditorumai daro išvadą, kad e, galvojant apie supaprastinimą, tikslinį nukreipimą ir konvergenciją, kai kuriuose valstybėse gal reikėtų tobulinti sistemą, gerinti Ir aš būtent prie tų dalykų dar sugrįšiu savo pasisakymę. Taigi, dėl supaprasnimo noriu pabrėžti, kad e, pirminis komisijos pasiūlymas dėl dabartinio politikos laikotarpio pateikė keletą variantų, e, kur buvo pakankamai toks aiškus, e, paprastas, aišku, bendrame teisėkuros procese buvo ir naujų įterpta variantų ir aišku, tuomet valstybės narės gali pritaikyti labiau tą bazinių išmokų sistemą prie savo nacionalinio nacionalinių poreikių, bet aišku, tuomet taisyklių visas paketas pasidaro sudėtingesnis. Aš prie to dar sugrįšiu, bet aišku, palyginti su pirminiu komisijos pasiūlymu dėl aktyvaus ūkininko apibrėžimo, kas tai yra ir kas buvo įgyvendinta um, per pastarosius keliarius metus, aišku, reikės to palyginti. Ir dabar dėl tikslinio nukreipimo valstybės narės turi um, nukreipti paramą atmes apimdami tos e, subjektus, kurių pagrindinė veikla nėra ūkininkavimas ir turi, aišku, diferencijuoti, kiek paramos yra, koks lygis yra skiriamas kuriems ūkininkams. Ir čia, aišku, aiškiai turi būti pasakyta, kad e, kalbant apie ūkininkavimo sektorių, jis labai fragmentuotas ES, apie 7 milijonai yra iš viso naudos gavėjų ES ir akivaizdu, kad negalime mm, į kiekvieną konkretų atvejį įsigilinti, visas specifines aplinkybės įvertinti, nes tuomet, aišku, mūsų visas teisės aktas taptų monstriško dydžio. Ir, žinoma, kitus tikslus reikia patenkinti, pat, patenkinti per kitas priemonės, pavyzdžiui, jaunų ūkininkų renki, e, e, rėmimas, savanoriškas ar žalinimo priemonės. Ir yra kitų, žodžiu, įrankių, kurių tikslas yra parama pajamų rėmimą nukreipti į specifines kitas grupės ūkininkų, į specifines specifinius um, paramos tikslus orientuoti. Dabar dėl paskutinio elemento, ką Jūs paminėjote, kur pažanga yra lėta, tai būtent kalbėčiau apie konvergenciją. Čia noriu priminti, kad valstybės narės turėjo tris variantus, kaip konvergenciją buvo galima įdėkti. Um, pilna konvergencija trumpalaikio laikotarpio arba pilna konvergencija ilgalaikio laikotarpio pabaigoje ar mm, išlygos tam tikros uh, ir dalinė konvergencija. Ir aš noriu pabrėžti, kad uh, dabar kiek tai uh, poveikia poveikio padarė gyvenimui, labai skiriasi palyginti skirtingas valstybės narės. Ir taip pat regionalizavimas, aišku, turėjo įtakos bendrai konvergencijos lygiui. Bet čia vėlgi aš norėčiau Jums priminti, kad vieningo vieneto vertės pasiekimas e, e, visose valstybėse narėse buvo komisijos pirminėme pasiūlyme įtraukta, bet paskui, aišku, mūsų pasiūlymas jau buvo pakeistas teisėkurnio proceso eigoje vėliau. Aišku, kad kai eina kalba apie supaprasinimą ar tikslinį nukreipimą ar konvergenciją, reikia prisiminti, kad e, ar, ar mes žvelgėme ilgalaikio laikotarpio perspektyvą ir komisijos komunikatė buvo dėl maisto raukininkavimo pasakyta e, kad komisija siūlo naujo, um, naują modelį pritaikyti po 2010 metų, kurio tikslas būtų politikos bazę padaryti paprastesnė, daugiau į rezultatus orientuota, tiksliškiau nukreipta per subsidiarumo platesnį taikymą ir uh, požiūrį, kuomet yra siekiama. Mm, labiau tikslo argumentuotai. Aš apie tai dar pakalbėsiu, galbūt, kadangi tai bus kitas darbo atvarkės klausimas, tai apie tai gal vėliau pakalbėsiu. Bet dabar galiausiai dėl to, kas ataskaitoje dar pasakyta, aš norėčiau. Um, sureaguoti į tai, ką audito rūmai iškėlė kaip susirūpinimą keliančius klausimus, ypač galvojant apie kai kurias valstybės narės. Komisija iš tikrųjų panašias išvadas padarė ir jau atitikties e, užtikrinimo procedūroje yra e, būtent orientuojamasi į tų problemų sprendimą. Auditorumai taip pat nusprendė, kad sertifikavimo tarnybos turi vadinti didesnį vaidmenį tikrinimo procese, e, kiek ar iš tikrųjų ūkininkas turi teisę į išmokas ir čia komisija laikosi to pačios pozicijos, sertifikavimo tarnyba turi atlikti tokį patikrinimą ir tai yra numatyti ir komisijos gairėse patarimuose. Taigi, darant išvadą, komisija sutinka su daugumą auditorumo rekomendacijų, galbūt ir su visomis iš esmės, um, nes mm, mes tikrai galvojame, kad auditorumų rekomendacijos yra visos aktualios ir iš esmės mes jas visas jau įgyvendiname. Ačiū. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy pan poseł... Dėkoju. Ar mm, kolega parlamento narys turi dar vieną klausimą? Vienas greitas klausimėlis. Jūs kalbat apie taip, kai yra e, kelios skirtingos sistemos, jos gyvendinamas visoje Europoje, jos labai skirtingos. O kur ta bendra žemės ūkio politika, kur tas bendrumas, nes jeigu jos tai yra visos skirtingos, tai kodėl vartojam žodį bendras, man tiesiog klausimas kilo, čia kažkas nebeaiškus anglų kalba. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Na, e, iš klausėm visus, kurie norėjo pasisakyti, išgirdom klausimus, kai kurie buvo klausimai ilgesni, bet galėjom tai savo leisti. Na ir dabar man labai malonu būti suteikti, suteikti žodį ponui Figureito dar kartą ir patikti atsakymus į užduotus klausimus. Prašome. E, Taip pat norėčiau E, pasveikinti ponios Müller svečius, tai yra svečiai iš Bavarijos. Čia yra keli e, lankytojai, taigi sveikinu, sveikinuosi su jumis visais. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad suteikėte žodį. Dėkoju šio komiteto nariais už tiek daug klausimų, kurias uždavėte. Na, jų buvo tiek daug. Ir tokios pačios apimties, kad bijau, kad negaliu atsakyti į visus. Kadangi šie klausimai atspindi, na, bijau, kad jūs sutiksit su manim, kad klausimai atspindi atspindi tai, kad diskusijos yra labai sunkios. BŽUP yra seniausia bendroji politika Europos Sąjungoje, turi ilgą istoriją ir kalba eina apie didžiulius viešųjų finansų kiekius ir dydžius. Ir tai yra susijęs su tiek daug žmonių, jų gyvenimais. Tai apima tiek daug svarbių klausimų, kaip pavyzdžiui maistas, saugumas ir sveikatos saugu, saugumas. Dėl to diskusijos šią temą yra labai sunkios, nes nuo pat pradžių buvo tiek daugybė klausimų daugybė jūsų iškiltų klausimų. Na, bijau, kad, sakyčiau, ir aš suprantu, jie yra labiau susijęs su ateitimi negu praeitimi. Ir jie labiau susijęs su busima e, BŽUP, o ne dabartinė bendrųjų išmokų, bazinių išmokų schema. Tai yra išmokos e, ūkininkams, bet jūs labiau rūpinatės, jums galvojate apie ateitį, aš tai suprantu. Bet aš sakyčiau, kad jeigu mes ataskaitoje apie bazinių išmokų schemą, jeigu mes ten pasakytume, kad apskritai sistema eina tinkama linkme, ji veikia ir yra kai kurie aspektai, kur aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Prašau, pastebėkite kai kuriuos aspektus, kuriuos mes iškėlėme savo ataskaitoje o jie yra susiję ne vien tik tai su supaprastinimu, nors tai ir svarbus klausimus, bet yra susiję su konvergencija vėlgi. Ir mano nuomonė, svarbiausias klausimas yra susijęs su tikslais, tikslų nustatymu. Ar mes tikrai duodam pinigus tiems ūkininkams, kuriems jų reikia. Tai yra pagrindinis klausimas mano kaip auditoriaus nuomonė. Ir kaip auditorius aš turiu pasakyti, kad svarstant visų jūsų klausimus, aš turiu pasakyti, kad turim aštuonetą svarbiausių problemų. Aš kalbu apie jūsų iškeltus klausimus pirmiausia yra veiksmingumas ir efektyvumas. Jūs nepavartojate šitų žodžių, tačiau daugelis iš jūsų kėlė klausimus apie tikslus ir uždavinius. Aš manau, tai yra pagrindinis klausimas teisė, dirbančiams su teisėkura, kurie nukreipta į ateitį, kokie iš tikrųjų yra jūsų tikslai, kalbant apie žemės ūkio politiką, kokiu tikslu jūs norėtumėte pasiekti. Tai yra pagrindiniai klausimai, kadangi jeigu jūs, na, jeigu jūs neaiškiai pasisakysite apie ateitį ir nenurodysit, kokie kokie yra tikslai ir uždaviniai, tuomet negalėsim kalbėti apie veiksmingumą ar efektyvumą, kadangi veiksmingumas yra susijęs su tikslais, uždaviniais, ko mes norim pasiekti įgyventinami BŽUP, ar norim pasiūlyti pasiekti geresnį produktivumą, našumą, ar norime pasiekti ūkininkavimo našumą ar norėtume užtikrinti geresnį pragyvenimo lygį ūkininkams, ar norime geriau saugoti aplinką, kokie yra pagrindiniai tikslai ir kaip jie yra tarpusavyje susiję. Jeigu kaž, kaž to nėra, tai nėra aiškiai atspindėta teis, teisės aktą rengiančios mens galvoje, tai tuomet viskas užmunga. Nes kaip auditorius, aš keliu tokius klausimus. O antras dalykas, antrasis klausimas, mėginate atsakyti jūsų klausimus, užduodu antrą klausimą. Na, galbūt aš kalbėsiu prancūziškai, jeigu leisit, nes klausimas buvo užduotas prancūziškai. Tai yra istorinės referencijos. Mes visi žinome, kad bendroji žemės ūkio politika yra seniausia, kaip jau sakiau, seniausia bendroji europinė politika. Ir mes žinome, kad nuo trečių metų išlieka tos istorinės nuorodos, bet klausimas, kaip taikyti e, šitą politiką, tai yra susijęs su ankstesniais laikais ir susijęs su 13 metų reforma. Reikia galvoti, kokie yra rezultatai, ką reikėtų, kokius rezultatus reikėtų pasiekti 18-20 metais. Mes žinome, kad yra skirtumai tarp valstybių narių ir ES teisės aktai tai leidžia. Kalbant apie ateitį, kila klausimas, ar mes ir toliau tęsime įsmį ateitį ir spręsim visuomet remsimės praeities problemomis ir klausimais. Tai vėlgi yra klausimas tiems, kurie rengia Europos teisės aktus. O trečiasis klausimas norėčiau iškelti atsakydamas jūsų užduotus klausimus, tai yra klausimai susijęs su konvergencija. Ko nori teisės aktų rengėjas, kalbant apie konvergenciją? Manau, kad aišku, tiems, kurie žiūri iš išorės, kaip pavyzdžiui aš, kaip auditorius, man yra aišku, ko nori teisės aktų rengėjas, kalbėdamas apie vidinę konvergenciją. O taip pat e, kila klausimas, kokias pagrindinės problemas mes turim, kurios trukdo pasiekti vidinę konvergenciją. Bet man neaišku, ko nori teisėkura ateičiai, kalbant apie išorės konvergenciją. Tai yra klausimas, kurį užduodu. Aš atsiprašau, kad aš užduotų jums klausimus vietoj to, kad pateikčiau atsakymus. Bet aš jūsų klausiu, nes jūs rengia teisės aktus. Ir būtent jūs privalot pateikti atsakymus, kadangi šitie atsakymai yra politiniai atsakymai. Ketvirtasis pagrindinis klausimas tai yra atsijimai. Atsitėjai mokėjimai. Buvo užduotas klausimas, ar toliau E, tęsti šitos atsietąją pagalbą ar, ar ne. Na, žinote, kad yra ES vidiniai įsipareigojimai, yra įsipareigojimai ir aš manau, kad mes turėtume žinoti, kaip ir vienas parlamento narių uždavė prieš keletą minučių, kad mm, mūsų žemės ūkis patenka į globalų lygmenį, į globalią sritį. Ir yra įsipareigojimai šių lygmenių, kurių, į kuriuos mes turime atsižvelgti. Penktasis klausimas yra klausimas susijęs su tiks, tikslai. Tai yra tikslingas nukreipimas. Ar aš skiriu pinigus į tinkamą tinkamai, kad būtų pasiektas geresnis rezultatas. Ir ma, mūsų ataskaitoje, manau, kad yra tam tikri elementai ir kitos ataskaitos, kiti pranešimai irgi pateikė elementų, kurie teigia, kad iš tikrųjų turim abejonių apie, veiks, dėl veiksmingumo. Kai dėl kito svarbaus klausimo, supaprastinimo, tai ką mes matom šit, toj ataskaitoj, šitam auditorių darbe, buvo tai, kad kai buvo suteiktos galios valstybėms narėms, kad jos galėtų rinktis ir parengti apmatas, parengti ramščius, Kai kuriais atvejais valstybės narės pasinaudojo šiomis galiomis, bet jos nesupaprastino dalykus, bet tiesiog viską dar labiau su, su, sumaišė, sukomplikavo. Ir yra sakoma, taisyklės, kurias rengia Briuselis, parlamentas, komisija ir tiesiog daro viską labiau sudėtingai, sukomplikuoja, bet šiuo atveju yra priešingai. Būtent valstybės narės sukūrė problemų, tai yra viskas sukomplikavo. Toliau. Kalbam apie išorės konvergenciją ir veiksmingumą. Ir galiausiai bendroji viziją. Toks klausimas buvo užduotas. Na, iš tikrųjų, audito rūmai, Europos audito rūmai jau parengė daug e, ataskaitų, pranešimų apie bendrąją žemės ūkio politiką. Šios ataskaita, iš ataskaita apie bazinės išmokas yra specifinė konkreti at, Mm, ataskaitą apie šį klausimą konkrečiai, bet yra ir daugiau ataskaitų apie žemės ūkio, yra ataskaitos apie žalinimą, apie žemės ūkio plėtrą, apie jaunus ūkininkus, tai yra daugybė. Yra dešimtis ataskaitų. Bet ką mes darėm, kalbant apie bendrąją viziją, tai mes parengėm dokumentus, kuriuos aš jums pristatysiu ir kitame dokumente, šios dienos diskusijose, tai yra kitas klausimas informacinis pranešimas dėl BŽUP ateities ir jeigu e, ponas pirmininkas leis, tai aš norėčiau, kad mano kolega papildytų mano pasisakymą keletų detalių, jeigu pirmininkas leistų. Labai trumpai. Kaip norit. Dėkui, panė pirmininkė, buvo keletas techninių klausimų, tai trumpai tik tai galėčiau paaiškinti, ką pamatėme per auditą. Buvo klausimas dėl nuolatinių pievų. E, tai nebuvo specifinis klausimas mūsų audite, nes kalbėjome apie bendrą išmokų apskaičiavimą. Tačiau pastebėjome, kad šioje ataskaitoje tai buvo gana svarbus elementas taip pat ir pienininkystės ūkiams, kurie buvo susidūrę su nesena krize. Kalbate apie konvergenciją, išsamei jau buvo pasisakyta kitas svarbus klausimas susijęs su e, išmokų būtinybę, e, kada atsiranda poreikis paremti, ypač kai taikomas fiksuotas mokestis už hektarą. E, diskutavome su komisija ir komisija galvoja, kad reikia taip pat stengtis atitikti ir tenkinti PPO susitarimus supaprastinimo klausimas, tikslinis nukreipimas iš vienos pusės ir supaprastinimas iš kitos pusės. Ataskaitoje pateikėme pavyzdžių iš Prancūzijos, Ispanijos, kur mes aiškiai matėme, kad nacionaliniai pasirinkimai ūkininkams atnešė papildomą sudėtingumą ir sukomplek... E, ir padarė sistemą sudėtingesnė. Tai ir patiekėme pavyzdžių, kaip gali atsitikti taip, kad viskas pasidaro sudėtingiau, e, kaip taisyklė susijusia su žalinimu ar e, kraštovaizdžiu, pavyzdžiui, gali e, prisidėti prie gyvendinimo sudėtingumo. Yra pavyzdžių ir iš kitų valstybių narių, kad ta sistema nėra labai veiksminga. Buvo kalbama taip pat apie atsietą paramą ir rinkos mechanizmus. Faktas tas, kad didžiausia biudžeto dalis atitenka atsietoms pajamų išmokoms įvairiomis formomis - paskirtumasias išmokos, žalinimo išmokos ir kitokios išmokos. E, čia jau komisija turėtų nuspręsti, e, kokia būtų šių priemonių veiksmingiausia kombinacija. Tai e, tikrai ne auditorumams. Apie tai reikėtų spręsti. Atrodo, kad tiek, daugiau techninių detalių nepraleidau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad e, šiek tiek atsakymų į daugelį jūsų iškeltų klausimų mes pateikėme, bet jeigu jie netenkina, žinoma, e, esam pasiruošę E, patekti daugiau atsakymų įvairiuose formatuose, forumuose. Noriu padėkoti visiems e, parlamento nariams už užduotus klausimus ir taip pat komisijos atstovai už jo pastebėjimus. Dėkuoju visiems, mes tikrai e, ištamiai išanalizavom šitą temą, neribojom diskusijų laiko galėjome tai savo leisti, šiandien toks išimtinis atvejis, taigi dar kartą dėkojame. Ir dabar e, periname prie kito darbo turkės e, punktų. Tai yra antrasis, e, antroji dalis. Ir šitą antroji dalis irgi yra susijusi su jūsų prezentacija, su jūsų pristatymu. Tai yra Europos mm, BŽP ateitis ir vėlgi tai yra susijęs su e, su seniau gyventais komunikatais, maisto ir ugnikavimo saugumu. Ir mes e, išklausysim jūsų informaciją, koks yra, sužinosim, koks yra jūsų požiūris. Na ir daugiau nebe šnekėsiu, o suteikiu žodį jums, prašom jūsų pristatymas. Thank you, Mr. Chairman, once more. Dėkui, ponė pirmininkė, už tai, kad dar kartą sutikėte galimybę pristatyti Žemės ūkio komitetui dokumentą, kurį mes parengėme per trumpą laiką reaguodami į komisijos komunikatą apie BŽUP ateitį. E, taip pat e, pasinaudosiu PowerPoint prezentaciją savo pasisakymę ir visų pirma reiktų pasakyti, kad mūsų dokumentas yra, kaip jau minėjau, reakcija į komisijos komunikatą Tai nėra audito ataskaitai, tai tiesiog e, apžvalgos dokumentas, kuris remiasi mūsų audito rūmo ankstesnėmis ataskaitomis ir kita, ir kita prieinama informacija. Mm, taigi e, mes remiamės ankstesnių darbų atliktų ankstesniais metais. Šiame dokumente mes visų pirmiausia aptarėme pagrindės pagrindinės tendencijas ir duomenis, kurie yra aktualūs žemės ūkio ir kaimo vietovėms. E, pateikėme mūsų e, išvadas dėl dabartinės BŽUP, pasiremiant mūsų ankstesnėmis ataskaitomis. Ir taip pat pateikėme kriterijus ir pagrindinius iššūkius, su kuriais galvojame busimoji BŽUP susidurs. Tačiau e, Ne mes turime apibriežti e, naujas politikas ar koncepcijas, o tiesiog e, pasiremdami savo kaip auditorių patirtimi mes tengiamės pateikti savo nuomonę. Kalbant apie pagrindinės tendencijas ir duomenis, tai pirmiausia reikia pas, pasakyti, kad per pasrai dešimtmetį BŽUP išlaidos išliko stabilios maždaug 54 milijardai eurų per metus. Tai stabil, stabilus e, skaičius susijęs su viešuosiamis išlaidomis šioje srityje. Kaip matote, šiame grafike e, išlaidos per tuos visos e, metus čia e, pavaizduotos ir jūs aiškiai matote stabilumą, jų stabilumą. E, pasiūlymas e, išleisti daugiau kaip 350 milijardų eurų turi būti labai aiškiai pagrystas. ES turėtų leisti savo BŽUP biudžetą ateityje toms priemonėms, kurios bus sukurtos ir remsis uh, labai aiškę mokslinę ir statistinę informaciją, parodant, kad jos pasieks trokštamų rezultatų. Būtent tai aš akcentavau prieš kelias minutės. Toliau žvelgiant į pagrindinės tendencijas ir duomenis, atkreipiu jūsų dėmesį į šį grafiką, kur mes matome, skaičius iš komisijos komunikato. Ta informacija apima visas Europos Sąjungos, visus ES ūkius, įskaitant ir e, tuos, kurie yra per maži, kad gautų paramą iš BŽUP. Ir čia neatsižvelgiama į e, ekon, e, jų ekonominį dydį. Šitas grafikas labai aiškiai parodo, kad e, ūkininkų pajamos vis dar atsilieka nuo darbo užmokesčio visoje likusioje ekonomikos veikloje. Minėjau, kad čia priepiami visi ūkiai, net ir tie tokie maži, kurie iš BŽUP paramos negauna. Ir čia nepatenka e, pajamos iš neūkininkavimo veiklos. Toliau, kalbant apie pagrindinės tendencijas ir duomenis, turime dar vieną grafiką. Noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką jame mes matome. Tamsiai e, mėlyna spalva pavaizduota, kad dabar turime mažiau ūkininkaujančiųjų negu praeitie. Šviesesnė mėlyna spalva pavaizduotas žemės ūkija užimtų asmenų skaičius. O vidurinė linija tai yra ūkininkavimo produkcijos apimtys Europoje. Ir šis grafikas rodo, kad mažesni, e, mažiau, bet didesni ūkiai e, pagamina e, didesnę produkcijos dalį, o tai reiškia, kad užtikrina ir aukštesnės pajamas tuose ūkiuose dirbantiems asmenims. Toliau, kalbant apie pagrindinės tendencijas ir duomenį, duomenis, mes akcentuojame, kad maisto kainos e, prieartėjo su pasaulinėmis kainomis ir ES tapo grinaja maisto eksportuotoja, bet išlieka grinaja neperdirbtų žemės ūkio produktų importuotoje. E, vidutinis e, ūkininkaujančiųjų amžius padidėjo, tai atitinka pagrindinės demokratinės tendencijas. E, duomenys apie ūkininkavimui skirtą žemę nėra nuoseklūs. Jeigu žiūrėsime į derliaus statistiką, tai galime daryti į, į, išvada, kad e, žemės ūkio paskirties žemės plotas e, sumažėjo 4 procentais. Tačiau apskritai galime taip pat laikyti, kad jis išliko stabilus. E, nepakankama pažanga aplinkosaugos ir klimato veiksmų srityje. Ir Išlieka pakankamai e, didelis skirtumas tarp žemės, e, tarp kaimo vietovių ir kitų vietovių. Kalbant apie kriterijus, apibrėžiančias būsimąją BŽOP, e, mes sakome, kad logiška struktūra čia galėtų būti pravarti ir mes pasinaudojame štai kokią loginę struktūrą. Visų pirma, turime pažiūrėti, kokių poreikių turime žemės ūkio srityje. Toliau, kokius tikslus apibriešime ateičiai, kokios bus sąnaudos, kokių procesų reikia laikytis ir taip pat kokių rezultatų ir išdavų sieksime ateityje. Būtent e, šis modelis e, padėtų įvertinti dabartinę BŽUP ir leistų įvertinti būsimusius pasiūlymus dėl BŽUP ateityje. BŽUP e, tikslai turi įvardinti ilgalaikę BŽUP viziją, kuri manoma, e, jie turi būti konkretus. E, privalo būti tinkamas peržvalgos mechanizmas ir taip pat reikia užtikrinti tinkamą atskaitomybę už atitikti ir rezultatų pasiekimą. Kalbant konkrečiai apie poreikius, mes sakome, kad šiuo metu nėra pakankamai informacijos leidžiančios apibriežti konkrečius poreikius ir pagrysti visas dabartinės BŽUP išlaidas. Mes taip pat sakome, kad europinės pridėtinės vertės e, savoka turi būti aiškesnė. E, BŽUP reikia siekti, kad bus atsižvelgta į ilgalaikės tendencijas. Kalbant apie BŽP tikslus, sakome, kad jie dabar nėra pakankamai aiškus ir konkretus, reikia geresnės dermės tarp jų ir kitų ES tikslų. Kalbant apie sąnaudas, tai sakome, kad PŽOP lėšų e, paskirimas nėra pakankamai paremtas poreikiais ar laukiama ES pridėtinė vertė. Kalbant apie procesus, sakome, kad e, reikia sukurti tinkamas BŽP priemonės, e, o tam reikia geresnės ir e, spartesnės informacijos. Reikia siekti daugiau nuoseklumo tarp BŽP ir kitų ES politikų ir skirtingų BŽP e, priemonių. Politika turėtų būti supaprastinta, bet ne veiksmingumo sąskaita. Taip pat sakome, kad BŽUP naujosios politikos įgyvenimas užtrunks. Kalbant e, apie rodiklius ir rezultatus, mes sakome, kad dabartinė rodiklių sistema nepakankama siekiant įvertinti politiką ir jos veiksmingumą. Reikia aiškesnių sąsajų tarp rezultatų E, poveikio ir tikslų. Ir pagaliau BŽP reikia užtikrinti aiškę atskaitomybę. Tokios mūsų pagrindinės išvados dėl dabartinės BŽP. Mes taip pat e, bandėme apibrėžti kriterijus, e, kurie leistų įvertinti būsimą BŽP. Čia kalbame taip pat apie poreikius, tikslus, E, sąnaudas, procesus, e, rezultatus ir išdavas ir atskaitomybę. Apie tai plačiai nekalbėsiu, bet į juos tikrai bus e, būtina atsižvelgti, apibrėžint būsimąją BŽUP. Ir mes labai tikimės, kad tie kriterijai bus naudingi teisės aktų leidyboje jums. Uh, Dėkoju Jums už dėmesį ir esu pasirengęs atsakyti į visus galimus Jūsų klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Pirmiausia, nu, ponas Tes, o dabar šiek tiek, šį kartą prašysiu kalbėti šiek tiek trumpiau. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank wieder für die Vorstellung dieses Berichts. Ačiū pirmininkė, dėkoju už šios ataskaitos pristatymą. Uh, Nenoriu kartuoti to, ką jau pasakiau, bet 54 milijardai eurų žūp, mm, nors kolegos teisus yra tik nedidelė Europos pinigų dalis. 41 milijard, milijonas darbo vietų, juk yra susijęs su tuo žmonės turi galimybę užsidirbti maistui. Tai teisingai ūkininkų pajamos yra mažesnės nei kitų sektorių darbuotojų, bet jau daugybę dešimtmečių taip yra. Ir ūkininkai daug daugiau valandų per savaitę dirba, nei e, kitų profesijų atstovai ir tas irgi neatsispindi čia. Mm, dabar yra ūkininkų mažiau nei buvo praeitie, bet e, kiekvieną dešimtmetį vis iš ūkininkų tarpo pasitraukia tam tikras procentas. Ir iš tikrųjų dabar e, dėl visų tų taisyklių, kurias mes primetam ūkininkam, situacija darosi dramatiška kai kuriuose regionuose, kaip pavyzdžiui mano Ir tikrai daug e, ūkių tiesiog e, pasiduoda, atsisako to, to verslo ir e, gyvulių gerovės, pavyzdžiui, organizacijos reikalauja vairių draudimų ir, pavyzdžiui, net Bavarijoje kai kurie ūkiai tiesiog užsidarinėja, vidutinis ūkininkų amžius didėja, tai normalu, aišku, turėtų. Um, tuos, kurie pasitraukia pakeisti jaunimas, tačiau to nėra, nes situacija žemės ūkėje jau nebetvari, nebeįmanoma išgyventi ir uh, ūkininkaujant ir. Pavyzdžiui, žinau tokių pavyzdžių, kuomet uh, jaunimas mokėsi, ruošiasi tapti ūkininkais ir perimti iš tėvų tą verslą, tačiau tėvai patys pasakė, neverta, geriau ūkį uždaryti. Taigi, pažiūrėkime, 99 praeito šimtmečio, paskutinio dešimtmečio situacija, kokia buvo Bavarijoje ir ką audito rūmų ataskaitose matome, kokia situacija. U, ūkininkai iš tikrųjų e, e, visuomeniai duoda dvigubai daugiau, nei iš visuomenės gauna kaip parama. Asaslink. Ja, lieber Albert, es, äh, es nützt uns nichts, wenn wir immer wieder betonen hier. Albert, tai nėra prasmės toliau saky, teikti, kad e, pinigų nedaug yra skiriama, vis tik tai, tai yra beveik 40 procentų ES biudžeto. Na, rytoj kalbėsite savo frakcijoje ir galėsim nuspręsti, kur tie prioritetai turėtų būti sudėlioti, bet mm, vis tiek pinigų yra nemažai. Nėra prasmės remtis praeito šimtmečio, paskutinio dešimtmečio studijomis, situacija labai smarkiai yra pasikeitusi ir ką mes matome iš auditorumo ataskaitų. Taip, daug ką daug kas yra tiesa, tačiau nemanau, kad mes turime per mažai duomenų. Duomenų mes turim o, daugybę. Taip tiesa, ūkininkų skaičius mažėja ir žinome, kad ir, ir, ir ūkių mažėja, bet kodėl nieko nesakai dėl tikslų, pavyzdžiui, apie aplinką vėl neužsiminė. Bendra žemės ūkio politika. Uh, negali būti tik tai toks siauras, siaura priemonė, kad būtų tik tai pajamos perskirstomos. Iš tikrųjų, jeigu mes nesusitvarkysime su rinkomis, tai galim ir dvigubai daugiau pinigų pumpuoti į žūpą, bet vis tiek ūkininkai negaus padorių pajamų. Tai dėl to reikia teikti tinkamus pasiūlymus. Aš manau, kad tikrai reikia derinti prioritetus ir pasirinkti ir labai aiškiai pasakyti. Thank you viešojo sektoriaus pinigai skirti viešojo sektoriaus tikslams. Aišku, gali kalbėti apie aplinkosauginius, klimato kriterijus ir taip toliau. Bet aš taip supratau, kad žūp tai tik tai pinigų perskirstimo priemonė, kad ūkininkavimo sektorėje užtikrintume didesnį konkurencingumą. Tai, um, bet iš tikrųjų, jeigu jie nesugebės išlaikyti žinkoje, tai ar galima tos pinigus toliau skirti, net jeigu 80 milijardų skirsime, ar to pakaks? reikia žiūrėti, kokie yra prioritetai. E, audito rūmai neprivalo to užsiimti, tai yra politikų darbas. Mes turime nusityti prioritetus ir turime pasakyti, ko mes norime. Uh, Ir ką mes apibrėžėme, kas tai yra sėkmė, galvojant apie mokesčių mokėtojų pinigus, apie visuomenės poreikius. Tai tokios turi būti viešosios diskusijos. Sí, gracias. Eh, a mí me gustaría... Ačiū. A, aš jau kalbėjau šią temą, bet kol kas tas klausimas nebuvo paliestas. Tai aš norėčiau pakartoti. Jūs taip teigiame, teigiamai kalbate apie ateities strateginį planavimą, tačiau aš labai nerimauju dėl iškraipimų rinkoje. Yra, aišku, ta ekonominė pusė, bet yra ir aplinkosauginė pusė. Aš norėčiau į mūsų politikos abipusės įsigilinti ir jeigu eina kalba apie valstybės intervencijas, kas gali būti skirstama autonominių bendruomenių lygmenių, tai e, galbūt tai ne visuomet dėrės su mm, tam tikrų valstybių, pavyzdžiui, konstitucijos nuostatomis. Na, aš tikrai norėčiau gauti daugiau informacijos dėl tų perskirstomųjų mokėjimų nelabai kokie rezultatai, bent jau netokie geri, kokių buvo galima tikėtis. Uh, Nežinau, dėl tiesioginių išmokų ar, ar reikėtų, taik, gal reikėtų taikyti maksimalę ribą, nuo ten nukirpti paskui, kad jau nebūtų daugiau tų išmokų ir, ir tą, tą perviršį perskirstyti. Iš tikrųjų, kas galvojate apie tos perskirstamosius mokėjimus, ar, kurie neduoda rezultato, galbūt tikrai reikėtų tada maksimalės ribas kažkokias taikyti. Ir, ko, kokių padarinių turėtų tas faktas, kad tie perskaičiuotiniai mokėjimai nedavė nieko gero, nes taip sakykime, aš norėčiau gauti informacijos to klausimu. Their... Uh, Ačiū pirmininkį, dėkuoju auditorumams už ataskaitą. E, tai yra labai politiškas dokumentas, aš sakyčiau, parlamentarai sutiks su manim. Uh, Aš kalbėčiau apie tokius ataskaitos aspektus, kaip kad, pažiūrėjau, reikia e, geresnio tikslinio nukreipimo, geresnio tikslų siekimo um, diskusijose. Iš esmės kalbam apie tai, kad reikėtų apkarpimų e, tose vietose, kur auditorumai neižvelgia europinės vertės. Tai aš norėčiau pastirauti jūsų nuomonės, e, ką jūs galvojate apie tą didelę europinę vertę ir. Mm, Žups susitarimuose yra būtent galvojama apie tinkamą, sąžiningą mm, gyvenimo lygį ūkininkams ir to socialinio viso visuomenės aspekto stiprinimą ir ką jūs galvote apie tokius dalykus. Ne vien tik skaičiavimai yra svarbus. Uh, Toliau 22 procentais ūkininkų skaičius sumažėjo palyginti su 2007 metais. Tai reiškia, kad iš šios profesijos pasitraukė didžiulis skaičius žmonių. Ypač aš akcentuočiau um, mažus vidutinio dydžio ūkius, kurie labai nukentėjo. Ir um, aš norėčiau, kad jūs labai konkrečiai atsakytumėt, ką jūs galvojate, kas yra europinė ta pridėtinė vertė. Ir pavyzdžiui, kaip ta, tas, tas um, kriterijus būtų taikytinas bendrafinansavimo pusiai. Ir taip pat dėl e, biudžeto sudarimo orientuojantis į rezultatus, ypač kur eina kalba apie išteklius, jų elementus sėtinus su rezultatu konkrečių pasiekimu. Tai, kai jūs sakote, ne visiškai atitinka tinka, galbūt ne visiškai dera su ES biudžeto formavimo e, kriterijais. Tai ką Jūs galvojate, ar nereikėtų panaikinti visus tos neiškumus, kad būtų ūkininkai garantuoti, kas kas met bus sumokėta jiems, jeigu bus tam tikrų tikslų pasiekta. Tuomet tikrai. Nebūtų tiek daug pasitraukiančių iš ūkininkavimo. Ir toliau Na, yra daug skepsio ataskaitoje, kad ūkininkų lygis pragyvenimo yra gerokai žemesnis nei bendrai ekonomikos lygis, bet, na, aš nežinau. Uh, Europą koks bendras Europos lygis, bet Airijoje, pavyzdžiui, ūkininkai uždirba apie 20 tūkstančių per metus, kai tuo tarpu kitose ūkio sektoriuose darbuotojai uždirba apie 37 tūkstančius per metus. Tai, na, jūs daug akcentuojate tai, kad mm, daug ūkininkų a, turi dar pajamų ne iš ūkininkavimo, iš kitų sričių, bet ne, nėra jokio aiškaus konstatavimo jūsų ataskaitoje, kad ūkininkai visai nenori užsiimti papildomą veiklą. Jie norėtų sugebėti išgyventi iš ūkininkavimo pajamų, tačiau tai yra neįmanoma. Tai turėtų būti akcentuojama, todėl jie turi užsidirbti e, e, kitur. Tai Mes čia Žemės ūkio komitete kalbame labai daug apie tai, kad reikia vartotoją informuoti, šviesti, kokią vertę turi žūp politika. Ir man atrodo, tikrai turėtumėm pradėti dirbti su kitomis ES institucijomis ir ypač su audito rūmais, nes atrodo, kad yra labai didžiulis atitrukimas nuo realybės, nuo to, kas iš tikrųjų vyksta gyvenime. Merci, Monsieur le Président. Mes vazu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas audito rūmų atstovė. Aš norėčiau kalbėti apie tai, kad ūkių skaičius labai sumažėjo, ir tik kolega apie tai irgi kalbėjo, 22 procentais, tai ūkininkų sumažėjo tai labai daug, 28 procentais šaugo ūkių dydis ir uh, už darbo vietų skaičius labai sumažėjo, tai iš tikrųjų žemės ūkio uh, produkcija buvo stabilizuota ir pajamos, kurias gaunamos iš žemės ūkio, išaugo. Tai konstatuodami, apie kokią valstybę jūs kalbate, aš galiu ką konstatuoti, kad šiandien kai kurios valstybės, kai kuriuose valstybėse kaip kad, pavyzdžiui, Prancūzijoje paramos lygis sumažėjo. Kai kuriuose kitose valstybėse, ypač kalbėčiau apie rytų vidurio Europos valstybės, parama yra išaugusi. Tai, na, nežinau jeigu žemės ūkį lyginsim su, su pramonė, su kitais sektoriais, tai ne, nebus teisinga. Europos Sąjunga atrodo visiškai, ES visiškai nerūpi, absoliučiai nerūpi, kaip gyvena dauguma ūkininkų mūsų valstybėse, bent jau Prancūzijoje. Ir na, aš nežinau, jūsų statistika visiškai yra nereali. Sì, grazie Presidente. No, intanto volevo fare un... Castro. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išsakyti e, keletą dalykų, bet pirmiausia padėkoti audito rūmams už jų ataskaitą ir pristatymą. Kolegos, E, mūsų sutartys yra apibrėžusios pagrindinius tikslus. Rūmo sutartyje aiškiai pasakyta, kad turime apsaugoti ir garantuoti ūkininkų pajamas. Nereikia čia kažkur labai toli eiti, kad aiškiai suprastum, e, kokie yra pagrindiniai bendro žemės ūkio politikos tikslai. Taip, 54 milijardai eurų kas met. Bet reikia nepamiršti, kad kitose valstybėse išlaidų lygis yra netgi dar didesnis e, žemės ūkiui. Mes pamirštame apie tai. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į JAV aštuone, virš 80 milijardų dolerių yra skirta žemės ūkiui. Dar jeigu susėtumėm tai e, su tuo, kiek iš viso yra ūkininko e, JAV 2,5 milijono, palyginti su mūsų 10 milijono ES, tai aiškiai matome, koks yra e, paramos intensyvumas. JAV keturis kart didesnę paramą ūkininkams skiria nei ES. Kitas dalykas, kad aktyvių ūkininkų skaičius labai mažėja. Yeah Taip, aišku, daug įvairių yra veiksnių čia, bet aktyvių ūkininkų skaičius akivaizdžiai e, smarkiai mažėja dėl to, kad nepakankamos yra pajamos. Akivaizdu, kad turime padidinti vienam gyventojui tenkantį pajamų lygį. Todėl mums reikalinga nauja apžūp. Turime didinti, aišku, našumą, nes tai reikš, kad galėsime mokyti didesnius atlyginimus, tačiau mūsų darbas, mes esame politikai. E, kartu su komisija ir taryba mes turime užtikrinti, kad e, žūp reforma kita tikrai leistų dirbti efektyviau, kad būtų mažiau iškraipimų, mažiau neigiamo poveikio aplinkai. Ir Tokiu būdu tie tikslai, kurie yra nustatyti Romos sutartise ir kurie lyg yra nepakitę, būtų pasiekti. Ir aš su kolegarė sutinku dėl mūsų strateginių planų. Uh, tikrai mane neramina, kad kai kurios valstybės narės susidurs su konstituciniais sunkumais, konstitucinėmis problemomis įgyvendant šias nuostas. E, pavyzdžiui, reikės kai kuriuose valstybėse programas sudalinti į dešimtis regionių programų. President. Andriu, dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, savo ruoštų aš irgi norėčiau atsiprašyti, kad negirdėjau jūsų pristatymą, bet vis dėlto norėjau padėkoti jums už darbą, už auditorumų darbą šią temą. Na, e, tikrai labai svarbu nustatyti, koks, kokia yra BŽUP vertė tai yra vaidmuo ir tai jūs darote, bet vis tiek išlieka klausimas ir kolegos taip pat tą minėjo, reikėjo, kad reikia grįžti prie to, kad komisijos komunikate buvo išreikštas tam tikras nerimas ir e, BŽP turi ištikti bendrą politiką ir siekti renacionalizavimo. Bet čia aš norėjau patikslinimo. Ir jūs kalbant apie tam tikrus nacionalinius variantus, na, e, nors yra ir skirtingi tikslai, bet vis tiek yra bendros politikos ir ar mes išlaikysim tą BŽUP bendrą, bendrą formatą, ar mes nusprė, nuspręsim apibriežti uždavinius nacionalinių lygmenių, tai kaip turės būti gyvendinta tai, žemės ūkio politika. Gal jūs turit kažkokį e, planą, kažko, kažkokį vaizdą, gal jūs turit daugiau informacijos? Ir jūs daug kalbėjote apie bendrą finansavimą, kas yra įdomu pranešime, nes reikia pajungti ir komisiją. Ir, na, klausimas yra dėl to, kad yra ir komisijos pasiūlyma, atsižvelginkit naujasias schemas, kurios yra susijusios ir papildo BŽP. Ir e, reikia keisti e, žemės ūkio modelį, kad tai atitiktų visų ūkininkų e, poveikius, bet kokios yra sąlygos, kokie yra papildomi aspektai. Na, aš manau, kad ekos schemos yra įdomios, bet koks yra bendra finansavimas ir kokia tai bus pridėtinė vertė Europai. Ir manau, kad tai yra įdomus klausimas. Aš norėčiau žinoti, koks yra e, kokia yra galimybė bendrai finansuoti ekos schemas. Ir čia irgi buvo pasakyta, kad svarbiausias yra žemės ūkio modelis. Jeigu dabar uh, leidžiam, kad e, eiti blikur, tai kaip e, sakė kolega, jeigu, pavyzdžiui, pas mus lankosi e, kolegos iš, iš Brazilijos ir mato, kad pas mus yra laisva ekonomika ir yra, kaip galima kalbėti apie našumą, apie produktyvumą, bet kai žem, ūkininkų skaičius mažėja ir be to yra skirtumai, yra kalnuotos vietovės, laukas vietovės, taigi kaip kalbėti apie konkurencingumą, bet taip pat nepamirškime ir maisto produktų kokybės ir sveikatos ir pavyzdžiui yra kitos šalis, kur yra didžiulė mm, nutukimo problema, tai irgi susiję su žemės ūkiu, bet visą tai, e, apie visą tai reikia kalbėti bendrai, reikia kalbėti apie mm, žemės ūkio politiką, kadangi žemės ūkis tai yra ir, ir produktai, ir sveikata, ir kokia yra politika, ar tiksim pagalba visiems ūkininkams, ar yra priemonės ir kokiamis žemės ūkio priemonėmis naudotis. Taigi, aš tokie yra klausimai, aš norėčiau, kad jie atsispindėti jūsų pranešime, bet e, vis tiek e, yra modelis, yra maisto produktų saugumas ir taip pat e, nepriklausomumas, bet kaip tai būtų susijęs su globalia, su bendraja politika. Ponas Panagan. Dėkuoju. Na, kai girdim skaičius 22 procentai sumažėjo ūkių, tai e, nereikim būti genijum, kad suprastume, jog jeigu tokia tendencija tęsis, tai tikrai ūkininkų mažės. Ir, na, pajamos didėja, na, nenuostabu, jeigu 22 procentai ūkių sumažėjo ir padidėjo ūkiai, tai ar dėl to pajamos padidėjo ir ateityje mes garantuosim, kad pajamos didės ir ūkių skaičius mažės. Tai pavyzdžiui, yra nedidelė dalis e, ūkininkų, kurie patys už, e, užsidirba, bet yra tūkstančių ūkininkų, kuriuos matina vietos ekonomika. Ir ar tokiu būdu reikia eiti į priekį, ar tai, ne, ar tai yra neišvengiama. Ir auditorumai parengė panašią ataskaitą, rengiant ankstesnės BVP, BŽP dėrybas ir kas tame dokumente buvo ir kas ten buvo pasakyta, ar jūs esate patenkinti. Dėkui. Nikolson. Ačiū pirmininkė, vėlgi dėkuoju auditorumams. Na, aš šiek tiek skirtingai žiūrėčiau, galbūt reikėtų užduoti savo klausimą, ko norite iš ūkininkų, ko norime kad e, žemės ūkio pramonė ir mm, jums pa, pateiktų. Ir mm, atsakymas aiškus, po mm, arklienų skandalų ir taip toliau geras maistas kainuoja. Jeigu nemokate tinkamos kainos, tai negausit. Ūkininkai, na, iš esmės visoje Europoje gamina gerą maistą, protingą kainą Ir nėra ne vieno, kurį aš pažinčiau, kad jis būtų milijonierius. Ir e, taip pat kitų yra žmonių, kurie e, užsima žemės ūkių kaip, kaip jiems mielų darbų. Taigi nekalbam, apie, apie ką kalbam, yra nedideli ūkiai, kurie gali išgyventi be tiesioginių išmokų. O Atsakymas yra paprastas. Vartotojas arba moka šiek tiek daugiau pinigų ar supermarkete, kur jie bepirktų produktus, arba teikiam e, paramą mm, ūkininkams, ar tai yra bendros išmokos ar atskiros išmokos. Klausiausi, kaip e, Mark kalbėjo, tai yra pinigai po čiūžinių. Tai senas pasakymas, bet Na, manau, kad iš, to, iš pamatransų pinigai jau išimti ir ten ne, nebelavai kas liko. Ir galbūt žmonės iš tikrųjų teisingai daro, kai nepasitikė bankais, bet gal tikrai geriau e, laikyti pinigus pačių žinių. Bet tam pačiam komitete mes dirbam ir kalbam tą pačią istoriją. Mažėja ūkininkų skaičius, ūkininkai sensta na, reikia užduoti savo klausimą. Tai yra nuolatinė tendencija, nesibaigia. Taip, galima žiūrėti į mechanizaciją, jį padeda, galim taip pat žiūrėti, kaip ūkininkai našiau dirba, bet tai reiškia, kad visą tai kainuoja pinigus. Manau, vienas dalykas, kurį mes nenorim pažiūrėti, tai yra kokie yra kaštai, kad būtų galima išlaikyti ūkį dabar, kad jis būtų e, našus, būtų gera įranga ir kad mm, būtų vykdomi reikalavimai mm, gaminti gerą maistą ir taip pat konkuruoti su žmonėmis iš už mm, sribų. Na, Airijoje tai e, mes tikrai dirbam labai sunkiai ir Britanijos vyriausybė teigia, ką daryti. Na, aš jiems sakiau, šiemet gerai, bet kitais metais jau bus kitaip. Yra tikrai didžiuliai iššūkiai ir um, aš nenoriu, kad niekur uh, ūkininkams būtų blogiau po to, kai Britanija išstos. Na tikrai yra daug priešraščių, jeigu pažiūrėsim investicijas į kai kurias šalis, tai tikrai reikia investicijų. Pienino ūkiai žino, kad jeigu, pavyzdžiui, sunus išvyksta žemės ūkio koledžą ir sako tėvai, tėvui, jeigu nebus didesnių pajamų, tai aš ne, nedirbsiu E, šiame ūkėje, ne, nearsiu ne 7 dienas per savaitę ir 165 dienas per metus, nes nu, taip yra ir jaunų žmonių pragyvenimo standartai yra kitokie. Reikia to nepamiršti. Na, jūs, kolega, buvo Brazilijoje, na kas. Ir yra du ministrai žemės ūkio, vieni rūpinasi dideliais ūkiais, o kiti rūpinasi taip vadinamais socialiais ūkiais. Ir ką mes norim pasiekti, aš manau, kad apie tai reikėtų kalbėti, bet ūkininkai negali toliau taip pat uh, būti skriaudžiami ir jiems negalima sakyti, kad reikia konkuruoti su surištom rankom, kai yra didžiulė biurokratija ir paskui, kai kiti gamina maisto produktus visam pasauliu, nesilaiko tokių pačių standartų. Tai ką daryti, tai jaunoji karta tiesiog ne, ne, nepasilieka žemės ūkyje, jie išeina. Dėkuoju, pirmininkė. Tiesą sakant, ponas Nikolsonas pasakė tai, ką ir aš norėjau pasakyti. Perėtą penktadienį vienas iš mūsų kolegų davė interviu per radiją ir e, sakė, kad mūsų ūkininkams tiesioginių e, išmokų nereikia, bet jie privalo būti inovatyvus ir taip toliau ir taip toliau. Bet juk iš tikrųjų e, robotai jau melžia kainas. Bet jeigu nebūtų gavę išmokų iš Briuselio, tai kiek žmonių būtų išlikę žemės ūkyje? Jūs esate iš audito rūmų ir žinote viską apie skaičius. Mums labai svarbu išgirsti, ką jūs apie juos sakote. E, tai buvo kalbama, e, Dekastro kalbėjo apie inovacijas. Tas irgi labai svarbu. E, joms reikia e, ir pinigų. E, taip, dideli ūkiai naudoja inovacijas, e, dideli ūkiai turi pinigų, jie turi vadybininkus, gali nusipirkti tinkamą įrangą, užtikrina, kad sandoriai, pirkimo sandoriai bus palankus jiems ir taip toliau. Vadybininkas tada daugiau uždirba, didelės įmonės, kompanijos daugiau uždirba. Bet pažiūrėkite, ką jie daro su kaimais. Kaimai tiesiog greunami dėl to, kad ten žmonės gero uždarbio negauna. Taigi e, yra didieji ūkiai ir mažieji šeimos ūkiai, kurie yra kaimo ūkininkavimo šerdis. Tai e, štai reikalo esmė. Jeigu nepadėsime jiems, tai jie tiesiog liks be nieko. Thank you, Chair. Yes, um, I'm going to leave all the... Pane pirmininkė, neminėsiu nieko apie a, tikslus, politiką ir taip toliau. A, kolega apie tai pakalbės. A, aš a, noriu pakalbėti apie atskirą šio dokumento dalį, apie atskaitomybę, audito grandinę ir taip toliau. E, būtent tuo ir remiasi mūsų e, naujasis e, rezultatų siekimo modelis. E, jau anksčiau e, buvo apie tai kalbama, buvo paminėta, kad bazinės išmokos schema yra per, tas modelis yra pernelyg sudėtingas, nesupaprastintas. Bet reikalas tas, kad BŽP yra sudėtingas reikalas, negalima taikyti E, e, teko taikyti vieną sprendimo būdą visoms problemams ir todėl buvo nuspręsta leisti valstybėms narėms pačioms nustatyti taisyklės, kurios atitiktų jų e, situaciją geriau. Tarkime, tas bendrasis sprendimas ar taisyklė, kokio dydžio turi būti gyvatvarė ir taip toliau, nebūtų veiksmingas. E, dabartiniam pasiūlyme valstybės narės nustatys taisyklės e, naudos gavėjams atsižvelgdamas į bendrus ES išsikeltus tikslus. Ir tai turėtų problemą spręsti. Dabar reaguoti į, į tai, kas čia buvo pasakyta apie naująjį gyvenimo modelį. Pagal jį. M, Neina kalba apie tai, kad ūkininkas negaus išmokų, jeigu jis nepasiekia e, kažkokio išsikelto tikslo. Ne, reikalas tas, e, kad tai jau bus e, valstybių narių prerogatyva. Komisija ir valstybės narės draugė nustatys naujosios tikslus, bus tada apsvarstytas santykis tarp išlaidų ir rezultato, bet uh, E, nieko nebus e, iškeliama, nieko nustatoma atskiram ūkiui. Valstybės narės bus atsakingas už tai, kad tikslai bus pasiekti, bet ne atskiri ūkiai. Būtent e, valstybės narės kurs savo nacionalinės taisyklės. Mes labai sveikiname šį apžvalginį dokumentą Tai bus e, taip pat e, pozityvus elementas, e, kalbant apie naują jį gyvenimo modelį, dėl kurio komisija šiuo metu rengia teisėkuros pasiūlymus. Ir aš noriu padėkoti šio dokumento rengėjams. Mano kolegė Paminėjo jau, kad naujasis e, įgyvenimo modelis prasideda nuo tikslų. E, tai šiek tiek skiriasi nuo to, ką dabar mes matome, kalbėdami apie bazinės išmokos schemą. E, dabar tikslas, kurio mes sieksime, bus ne konkretus konkretaus ūpio e, pajamų lygis. Mes norime pasiekti, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti šią sistemą e, ir kai kainos krinta, e, pasinaudodama modeliu, tą spaudimą sumažinti ir paremti ūkius kalbant apie rodiklius e, ir veiklos įvertinimą, mes labai aiškiai turime pasakyti, ko norime pasiekti. Ir klausimai apie paramą pajamoms suteikia tokią galimybę. Užduoti klausimą aiškiai rodo, kad mes visą savo veiklą turime grįsti faktais. Be faktų negalime nustatyti rodiklių. E, taip, faktai ir nuomonės dažnai skiriasi, bet vienoje srityje jie jau suartėjo. E, reikalas tas, kad kol kas negalime pateisinti ir paremti faktais, kodėl iš žemės ūkio matome darbo jėgos nutekėjimą. E, akivaizdu, kad tai yra dėl to spaudimo, kurį patiria žemės ūkio sektorius. Pastarosius 15 metų mes diskutuojame, ar e, BŽUP turėtų sustelti į pajamas iš e, žemės ūkio veiklos ar į ūkio pajamas. Ir savo dokumente jūs labai aiškiai paaiškinote, kodėl tokia diskusija iškyla. Priedė jūs labai aiškiai nu, darote nurodą į sutartį, iš kurios aiškėja, kad mes iš esmės turime susitelkti ties e, atskiro asmens dirbančio žemės ūkija pajamas. E, BŽUP tikslas nėr, neturi būti spręsti problemas, kurios yra nacionalinė prerogatyva. Mokesčiai yra nacionalinė politika, pensijų schemos, kurios iš esmės apibrėžia, ar e, ūkininkas pasilieka ūkininkauti, ar e, išeina, yra nacionalinės politikos dalykas, e, žemės rinkos yra nacionalinės prerogatyvos dalykas, Mes ir šiame e, komitete esame bandę aiškinti, kad e, tiesioginės išmokos e, nebūtinai įtakoja žemės kainą. E, dabar mes turime atitinkamą statistiką, kuri labai aiškiai sako, kad tai, ką mes sakome jau daug metų, yra tiesa. O dabar, e, kai kalbame apie tikslinį e, paramos nukreipimą, reikia klausti, o kas mūsų tikslas? Atskiras ūkininkas ar žemė? Atskiras ūkininkas reikštų, kad reikėtų e, visos armijos pareigūnų, kurie detaliai stebėtų, ką ūkininkai daro. Sustelkimas į plotą geriau susisėja su aplink aplinkosauginė veikla žemės ūkija. Tai taip pat e, reiškia, kad e, nors ūkis e, puikiai susidaroja su aplinkos iššūkiais, jis toli gražu nebus tas, kuris generuoja daugiausia pajamų. Visose diskusijose per a, viešasias konsultacijas dėl BŽUP ateities, mes matome, kad dabar bandoma pasiekti e, didesnio subsidiarumo, supaprastinimo per modernizaciją, per pažangiausią praktiką, tuo pat metu e, galvojant apie geresnę ekonominę ir aplinkosauginę veiklą. Pereitą gruodį e, mes e, tą temą buvome surengę konferenciją ir jūs galite jos medžiagoje rasti labai daug įdomios informacijos. E, mes mastome apie galimybę pasiekti labai aiškiai, tikslingai nukreiptą požiūrį ateityje. Dabar ką matome iš poveikio vertinimų ir turimos informacijos – yra štai kas. Stengiamasi ekonomiškai, aplinkosauginiai ir e, socialiai surasti labai subalansuotą požiūrį dėl ekonominių ir aplinkosauginių politikos aspektų. Jau turime įvertinimą, kuris viešai prieinamas. Ir tiesą sakant, e, ekonominė dalis ten yra truputėlį pozityvesnė. Ekonominių uh, E, poslinkių e, yra daugiau negu kad aplinkos srityje. Nesena pasaulio, nesena pasaulio banko studija, kuri remiasi įvairiopais duomenimis, e, atsižvelgiant į e, išmokų dydžiais pirmame, antrame ramstyje statistika dėl skurdo e, rodo, kad BŽP e, egzistuoja visur, prisideda prie užimtumo didinimo, prie augimo ir kad visa tai yra susijęta su atsieta parama. Tiek ir norėjau te pasakyti, dar kartą pasveikinti bendrą šio dokumento orientaciją, bet taip pat pasakydamas, kad viešasia, per viešasias diskusijas po to, kai mes pas, pateiksime savo pasiūlymą, mes galėsime geriau aptarti, kaip tinkamiau nukreipti paramą ir kaip geriau galėsime vertinti ir audituoti BŽUP. Na, kadangi jau nebedaug liko laiko, tai trumpinam kalbėjimo laiką ir po pusę minutės, pusę minutės ponui Haus ir ponui Tesą. Äh, äh, Komisija toliau mums pasakoja, kokia puikiai bus naujoji bžūp. Na, laukiu sulaikęs kvapą, kaipgi jie atrodys, kai bus pristatyta. Mes kalbame apie santykių tarp ES ir valstybių narių reguliavimą, bet nekalbam apie ūkininkus. Uh, apmokestinimas, teisės aktų nuostatos, BŽP dar labiau nutols nuo ūkininkų. Tai mane labai neramina. Taip, teisingai. Mm, ES pinigai palaikys dar kažkiek ūkininkų gyvybę, bet uh, Dabar komisija džiaugiasi sudarytą sutartim su Meksika, teigia, kad ES standartai ir visur galioja, bet iš tikrųjų taip nėra, ne, kaip su, su Brazilija, pavyzdžiui, nesiniai kalbėjome, dabar šeimos ūkiai visiškai kitokią ten prasme turi. E, ten kalba eina apie tūkstančius hektarų, tai negalima net lyginti su mūsų situacija. Iš tikrųjų, tikrai ne, negalime e, kalbėti, žuk neveikia. Astes. Ačiū, pirmininkė. Retai su Martinu Hoislingu sutinku, bet šiuo atveju turiu jam pritarti panašu, kad biurokratijos nesumažės, tik ta biurokratija bus perkelta valstybėms narėms. Vokietijoje turime 16 žemių ir mm, turėsime daugiau situacijos, konkurencijos iškraipimų tarp valstybių narių, gal net ir pas mus tarp žemių. Ir gal bendra žemės ūkio politika iš vis nebe bus taikoma 15 procentų Žemės ūkio generalinis direktoratas turi 15 procentų per daug darbuotojų, bet, na, nežinau, gal jie gali likti. Žiūrint iš to, kokie komisijos yra pasiūlymai, jie yra visiškai netinkami ES ateičiai, žemės ūkio ateičiai. Uh, ir ką girdėjau iš Europos audito rūmų ir e, tai galiu pasakyti, kad mane labiau baimina Europos komisija, ne audito rūmai. Na, man susidaro įspūdis, kad ką Na, matote, kad dabar tikrai mes turim kartu susitikti, na, bet šitas pokalbis tai yra kažkoks, na, vos ne seminaras, diskusija, kažkoks mokslinio pobūdžio e, dalykas, bet mes negalim taip labai nukrypti. Na, ir mm, ponas e, figurenda negali viską atsakyti, negali atsakyti visus klausimus, tik tai paprašysiu trumpo atsakymu. Amen, thank you. Ačiū pirmininkė, dėkoju komiteto nariams už iškeltus klausimus, dėkoju taip pat ir komisijai už išsakytas pastabas. Norėčiau išsakyti kai kurios dalykus, o po to, pirmininkė, jums leidus aš paprašyčiau kolegos ar šiek tiek papildyti mane. Visų pirma, kai ką pasakysiu, kad mane. Pasakysiu tai, kas mane neramina, nors aš visiškai gerbiu jūsų vaidmenį, jūs esate žmonių, Europos piliečių atstovai ir jūs formuosite naująją e, bendrą žemės ūkio politiką. Taigi visą tai, ką aš išsakysiu dabar, bus sakoma su didžiausia pagarba jūsų tikrai labai svarbiai funkcijai, labai svarbiam vaidmeniui. Taigi, visų pirma, kai kas sakė, kad tai yra politinis dokumentas. Turiu pasakyti, kad tai nėra politinis dokumentas. Tai yra dokumentas, kur mes kartuojame pastabas, rekomendacijas, pastebėjimus, kuriuos padarėme jau anksčiau savo mm, atliktame darbe, ataskaitoje, kurią siuntėme parlamentui mm, pastabose, kurias išsakėme konkrečiai valstybėms narėms, kur Europos audito rūmo auditoriai vyksta, kad pamatytumėm, koks yra realus vaizdas vietoje. Bendra žemės ūkio politika, vertinant ją mm, pagal finansų sumą, į didelį ar mažą, na, nežinau, ar tas ar didelė ar maža, ne audito e, rūmų vaidmuo yra tai vertinti. Vienintelis dalykas, ką Europos audito rūmai gali pasakyti, yra, kad per e, žūp ES leidžia beveik 39 procentus savo biudžeto. Ar tai yra daug ar mažai? Na, čia su visa pagarba, čia jau jūsų yra nuomonė ir vertinimas. Ne mano nuomonė, aš neturiu jokios nuomonės šio klausimu kaip auditorius. Kai kas sakė, kad, na, nereikia mums daugiau statistikos. Galbūt sutikčiau. Nors ir manau, kad mums kai kurios statistikos reikia daugiau. Uh, ta prasme, kokios yra ūkininkų pajamos, nes čia mes matome tam tikrų mm, problemų. Bet šiaip bendrai vertinant, daug daugiau statistikos mums nereikia, bet mm, ko mes prašome teisės aktų leidėjų, mes prašome būti atidiems, vertinant statistiką, kuomet tvirtinate naują žemės ūkio politiką. Atidžiai vertinkite duomenys, statistiką, nesiremkite iš ankstiniais nusistatymais prašom pažiūrėti į faktus, į skaičius ir tų faktų ir skaičių um, pagrindų prašom priimti sprendimą. Kur mes duomenis randame? Visi e, duomenis, kurie pateikti šiame dokumente, turi konkrečius šaltinius. Jeigu jums kažkur šis šaltinis neaiškus, mes galime tą informaciją patikslinti. Bet, bet kuriuo atveju vi, visų duomenų šaltiniai yra žinomi, aš e, kolegos apie tai dar pakalbės. Uh, kas Europos audito rūmams yra europinė pridėtinė vertė. Tai buvo dar vienas jūsų iškeltas klausimas. Audito rūmai neturi europinės pridėtinės vertės apibrėžimo, kadangi tai nepatenka į audito rūmų kompetenciją nustatinėti uh, ES valdymo sistemos pagrindinių koncepcijų. Net ir ankstesnėme dokumente, kur kalbėjome apie ES finansų ateitį, mes jau pasakėme, kad aiški Europos pridėtinės vertės savoka turi būti patvirtinta teisės akto leidėjų, ne audito rūmai tai turi nustatyti. Tiesiog mes sakome, kad dabar ji nėra aiški ir teisės aktų leidėjas turi aiškiai apibriežti, kas tai yra. E, kažkas sakė, kad aš labai optimistiškai vertinu naująjį modelį kad aš, esu, opti, kad aš optimistiškai vertinu nacionalinių strateginių planų ateitį. Aš nesu nei optimistas, nei pesimistas. Aš laukiu konkrečių pasiūlymų, kurių pagrindų galėsiu vertinti, kaip bus parengti nacionaliniai strateginiai planai, koks bus Europos komisijos vaidmo, koks bus visas įgyvendinimo, tas pagrindas, kas bus ateičiai formuojama pagal žūp. Ir mano pozicija šio klausimo yra Lauksiu, ką pamatysiu, tą įvertinsiu. Aš nesu nei optimistas, nei pesimistas. Dabar dėl um, ūkininkavimo e, sektoriaus rėmimo iš, iš viešųjų, viešo sektoriaus lėšo turėtų būti didinamos pajamos vienam gyventojui. Nežinau, mes išaiškinome problemas dėl bazinių mokėjimų sistemos galima rasti įvairių mechanizmų, e, kaip tas problemas išspręsti. Ir žūp toje srityje galėtų būti vienas iš sprendimų. Mes ataskaitoje dėl bazinių mokėjimų schemos nustatėme, kad e, bazinių mokėjimų sistema yra šiek tiek degresyvumo ir mes galvome, kad tai yra problema. Kažkas sakė, kad nekalbėjome apie aplinką. Aišku, kad kalbėjome, žinome. Aš esu padaręs atitinkamą pristatymą ir šiame dokumente, šiame mm, apžvalgos briefingo dokumente apie žūp yra visas skyrius dėl aplinkos. Ir čia jums leidus, pirmininkė, paprašyčiau mm, kelioms minutėms žodį suteikti kolegoms, kad jie galėtų papildyti. Ačiū pirmininkė. Dabar dėl to aplinkos klausimo. Tai yra pakankamai trumpas dokumentas, tik 30 puslapių, tad negalima tikėtis, kad dėl aplinkos bus labai daug puslapių, tačiau mes tikrai įvardiname pagrindinius iššūkius dėl aplinkos Europoje ir pagrindinis iššūkis yra tai, kad kol kas uh, pažanga siekiant e, aplinkosauginio klimato kaitos tikslų per bžūp nėra pakankama, taip mūsų ankstesnis darbas rodo. Ir mes jau esame pasakę, kad bžūp reikia derinti prie kitų svarbių ES tikslų ir vienas iš jų yra aplinkosauga ir klimato kaita, aišku. Tai akivaizdžiai yra tas rytis, kur tikrai situaciją reikia gerinti. Taip pat labai trumpai norėjau pakalbėti apie duomenis ir statistiką. Man atrodo, sutiktumėm su tuo, kad yra milžiniškas kiekis duomenų šias rytyje. Problema yra dėl tų duomenų kokybės ir um, aktualumo atitikimo apžūp mm, tikslams kurie apibriežti sutartise ir kurie patikslinti teisės aktuose konkretesniuose dėl konkrečių tikslų. Ir problema, kurią mes nustatėme, yra tai, kad kai kurie iš rodiklių, kurie yra naudojami ypač vertinant rezultatus, nėra labai tinkami pamatuoti, kas yra gaunama mm, per tą paramos sistemą, teikiant finansavimą, kiek tai yra tinkama. Tikrai reikia galvoti apie papildomus kokybiškus duomenys kai kuriuose srityse. Duomenys, kuriuos mes naudojame dėl pajamų tendencijų nustatymų, yra tiesiog tokie duomenys, kuriuos komisija skelbia uh, savo duomenyse iš Eurostat studijos dėl ūkių situacijos. Ir savo ankstesnėse ataskaitose mes jau esame sakę, kad yra tam tikrų problemų, kurie neigiamai paveikia šių duomenų kokybę, tačiau tai yra vieninteliai prieinami duomenys, todėl mes turime juos naudoti. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū už visiems uždėmesi. Można powiedzieć, że miał Pan dzisiaj swój dzień w Komisji Rolnictwa. Na, e, tikrai dirbate Žemės ūkio e, komitete ir daug klausimų, daug sunkus atsakymai, daug kas buvo pasakyta, na, kai kam buvo galima iškirsti per diskusijas, na, dėkoju e, visiems, dėkoju, kad mes galėjome e, diskutuoti ir nebuvo ribojamas laikas, na, tai labai aišku užmygdo, bet ką darysi ir tikrai turėjau pakankamai laiko. Dėkoju mm, mm, visiems, dėkoju visiems pasisakiusiems ir mm, tiek parlamento nariams, tiek komisijos nariams. Dabar pereiname prie devintojo darbo tvarkės punkto. E, biudžetas e, ir e, pranešėjas yra panas Valkas Samsison, tai tikrai ilga, ilga pavardė. E, komitetas yra biudžeto komitetas, pranešėjas e, panas Jokė ir biudžeto komitetas pateikė pasiūlymą dėl parlamento rezoliucijos, tai yra dėl įgaliojimų e, šios, šiuo metu biudžeto svarstymo. Ir mes turim peržiūrėti tiesiog pirm, pirm, pirmas skaitimas, pirmas, per, pirma peržiūra 19 metų biudžeto ir mm, pakeitimus gali pateikti iki birželio 21 dienos. Mūsų komitetą atstovauja ponas Ramon Luis Varkaldantiso. Taigi, prašome, jums suteikiu žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad e, sutikite man žodį. Dėkuoju už jūsų mm, žodžius apie mano, apie mano pavardę, o tai yra mano motinos ir tėvo pavardė bendra. Manau, kad ši nuomonė yra labai svarbi mūsų komitetui, kalbant apie kitų metų biudžetą. Tekstas aptarė svarbiausius klausimus ir nušviečia žemės ūkio politikos vaidmenį siekiant pas siekiant bendrųjų ES tikslų ir ginamas reikalingas stabilumas žemės ūkija ir skatinama užkirsti kelią mažinimams. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas, nes reikia atsižvelgti į didžiulį didžiulis pokyčius ir nepastovumą, nuo kurių žemės ūkis kentėjo per pastarosius keletą metų. Taigi aš manau, kad reikėtų įtraukti priemonės, įgyvendinti priemonės, kurios užtikrintų nuseklumą ir padėtų kovoti e, su neigiamomis pasikmėmis. Mes turėtume teikti pagalbą ir e, kovoti su embargu, nes embargas yra labai nenudingas Europos Sąjungai. Turiu pasakyti, kad komisija turėtų užtikrinti galimybę pakeisti išskirtinės priemonės ir padaryti tai struktūrinėmis priemonėmis, kadangi nėra jokio, jokio recepto, su kurio būtų galima kovoti prieš Rusijos embargą. Na, nuomonėje jūs pamatysite, kad aš pateikiu argumentus dėl būsimo BŽVP, BŽVP Mes turime įgyvendinti ir krizės rezervą, kuris yra daugiametis ir turėtų būti atsietas nuo tiesioginių išmokų politikos, kad būtų galima naudotis rezervu. rezervu. Ir tai turėtų būti susijęs su išmokomis. Nuomonėje aš norėčiau pakviesti valstybės narės, kad jos sustiprintų pagalbą jauniems ūkininkams ir naujai kartai, Taip pat kyla nerimas dėl to, kokios tai pasiekmes turės 2019 e, metų biudžetui, jeigu pasirašysim tą susitarimą dėl breksito. Taigi, Tokie yra svarbiausi klausimai mūsų komitetui. Aš tikrai mm, esu pasirengęs priimti jūsų pakeitimų pasiūlymus. Manau, kad jų pagalba mes galėsim parengti patį geriausią tekstą ir esu pasirengęs išklausyti jūsų pastabas ir mm, ruošiuosi tęsti darbą kartu su jumis. Dėkui. Labai ačiū. Na, jau paprašė žodžio kai kurie parlamento nariai pirmasis paprašė žodžio ponas Mark Trabela. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Žanpol mhm. Tuneliu prašo, kad pasisakyčiau už jį, kadangi jis yra šešėlinis ranešėjas iš socialdemokratų frakcijos. Pirmiausia, jis prašė, kad būtų įtraukta socialinė pusiausvyrą, tai pirmoji daly, toliau antroji daly mm, žemės ūkio biudžetas ir m, mm, taip pat reikėtų paminėti ir tarptautinius prekybos susitikimus, sustarimus Penktoje dalyje reikėtų paminėti, kad Brexitas neturėtų turėti poveikio 19 metų biudžetui, kadangi Jungtinė karalystė jis yra įsipareigojusi laikyti savo įsipareigojimą pagal daugmetę finansavimo programą. Dėl šeštos dalies mes sutinkame, kad yra ir paminėta ar krizės rezervas, kad jis turėtų padėti išspręsti žemės ūkio krizę ir tikrai reikėtų tinkamas išmokų programos, tą jis norėtų paminėti. Ir e, septintoj daly, manau, kad šita dalis yra gera, tinkama, tik tai e, reikėtų atsižvelgti į, į žemės ūkio kultūrą ir atsižvelgti, žemės, atsižvelgti į gamtos saugą. Tai tokios būtų Žanpolio Donalio pastabos. Aš atsiprašau, kadangi mm, jau šiek tiek vėlų, man reikia eiti į kitą, į kitą posėdiną, bet vis dėlto, mm, ką padarysi, dėkui. Labai ačiū ir dabar žodis ponai Platainen. Dėkuoju Alde vardu. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už subalansuotą nuomonės projektą kuris atsižvelgia į tokius svarbius klausimus, kaip parama jauniems ūkininkams ir e, pagalba e, žemės ūkio ateityje. Na, e, negalime mažinti išmokų ir esant dabartiniams aplinkybėms ūkininkų pajamos siekia tik 40 procentų kitų e, sičių pajamų. Aš sutinku, kad e, importo draudimas iš Rusijos turėtų būti e, tęsiamas, nes e, Baltijos šalis ir Suomija kenčia nuo tų žemė, žemų kainų, bet tai ne vienintelis dalykas, nuo kurio kenčia ūkininkai 15-16 metais buvo 370 tūkstančių tonų e, nenukreipta pieno miltelių. Ir tai sumažino e, perteklius buvo ir sumažinto, sumažėjo kainos. Mm, Suomijoje praėjusią savaitę buvo nuspręsta sumažinti kainas 2,5 euro cento mm, už litrą. Tai tikrai bus smūgis, mm, smūgis e, ūkiams ir nu, nenukreiptų plienų miltelių kainos turėtų būti nustatomas taip, kad jos kaip įmanoma mažiau paveiktų ūkininkus. Reikėtų svarstyti naujas, naujus būdus. Ir kai sumažintos pieno kvotos, kiekvienas ūkininkas turi priimti savo sprendimus dėl, dėl gamybos ir tik tai kai kuriuose vietovėse yra įmanoma laikytis mm, tų ribinių, ribų. Turim žinoti, kokią žalą papildomą pagalba gali daryti mm, ūkio, pieno ūkiams ir geresni ūkio mechanizmai turėtų būti, turėtų atsirasti tik tai tada, kai bus atlikta žemės ūkio reforma. kalbėjome, nebekartosiu e, to, kas buvo pasakyta, bet tik tai norėjau pabrėžti tą faktą, kad yra labai svarbu visą žemės ūkio e, pajamų klausimą iškelti į diskusijos centrą. Net tai yra lemiamas faktorius. Tai turėtų būti tas leitmotyvas, kuris, kurio neišleidžiam iš akių, nes e, ūkininkų pajamos nesvarbu, kad tai yra didelė biudžeto dalis ir tai yra puolama, nes kai kas mano, kad BŽUP išlaidos yra per didelės, bet esmė yra tai, kad pažiūrėkime į pajamas į ūkininkų atlyginimą, palyginkime su kitomis ekonomikos rytimis. Šie skirtumai yra neatleistini. Turim daryti viską, ką galime, kad e, knygų pajamos padidėtų. Tik tai tuomet e, jaunimas pradės ūkininkauti, pradės imti sukininkavimo, o ne atsisakys jo. Tik tai tada galėsim nustatyti tinkamas gamybos kaimas ir kainas ir e, investicijos žemės ūkį yra atsiperkanti veikla. Dabar matome, kokios trapios yra priemonės, kurios yra parengtos ir buvo kvotų sistema, kuri užtikrino, kad kainos tiks tam, tikra, tam tikrame lygmenyje po kelis metus, bet dabar jos mažėja. Pažiūrėkime pieno meteliai, kokia trapi sistema, taip tiesiog parodo. Ir kitas aspektas – būtų labai naudinga pasvarstyti nepastovumą, ką tai reiškia e, sveikatos e, ir apsaug, gamtos apsaugos aspektais, tad kainų kitimas, kainų skirtumai e, turi didžiulį įtaką. Kitas dalykas, reikia įvesti ir politinį elementą. Embarg, Rusijos embargas, galimi priekybos karai prekybos susitarimai. Tai yra priežastis, kurios yra atspindėtos e, dabartinėme kainų nepastovume. Mes jau kritikavome tuos dalykus, kad, bet jeigu yra politinė rizika, kuris savo raštu yra susijusi su kainų nepastovumu ir yra priimami politiniai sprendimai, kurie priskiriami ES. Tai BŽP biudžetas neturėtų nukentėti nuo tokios situacijos ir neturėtų mokėti už kitų politikos ryčių rezultatus, nes tai turės įtakos ūkininkams, kurie neturi pakankamai lėšų, kad galėtų užkirsti kelią tolesniam kainų mažėjimui. Vienas pozityvus elementas, kurį reikėtų įrašyti, yra E, skirtumas tarp rizikų iš vienos pusės yra e, politinės grėsmės ir yra e, sveikatos aplinkos saugos e, maisto grėsmės. Ir bendrasis biudžetas turėtų atsižvelgti į situaciją ir e, atlyginti žalą e, ūkininkams dėl Mirkosūrio susitarimų, nes dėl to pradėjo mažėti mėsos kainos gyvulių augintojai nėra atsakingi už tokią padėtį. Turėtų būti mm, pakankamas fondas. Ir dabar mm, mm, panas Aister, direktor, direktorius. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, šiame etape kalbėsiu šiek tiek bendresniais terminais. Jūs žinote, kad mes e, gegužės e, mėnesio pabaigoje skelbsime savo pasiūlymus. O dabar dėl tiesioginių išmokų, tai e, 19 metų biudžete e, galima tikėtis tam tikro e, stabilumo, kai kurios valstybės narės galbūt galvoja apie pervedimus kaimo plėtrai, bet atrodo, kol kas e, biudžeto nuostatos e, tenkina daugumą. Dėl rinkos priemonių šiuo metu ypatingų sunkumų nematome 19 metams. Žinoma, išliksime budrus, kaip visada, ir pasirengę reaguoti, jeigu bus reikalo ar atsitiks kažkas nenumatyto, bet šiuo metu šią kryptimį nematome jokių ženklų. Išlaikysime taip pat ir tą mm, papildomą e, išmokų ribą. E, jūs žinote, kad e, yra krizių e, išlaidos, e, apie tai buvo kalbėta per diskusijas dėl omnibus. E, pasiūlymo. E, komisija, kai pateiks savo pasiūlymus dėl busimusios finansų programas ir BŽUP, mes stengsimės, kad jūsų pasiūlymai atsispindėtų tenai. Dėl kaimo plėtros e, e, asignavimai atitiks įsipareigojimus. 19 metai bus taip pat e, mokėjimų asignavimų labai e, reikšmingi metai ir mes tikimės, kad e, dėl mokėjimų valstybės narės laikysis numatytų taisyklių, dėl atskirų biudžeto paskaičiavimų galima bus gauti informaciją, kada tik tai jinai bus parengta. Kalbant apie jūsų rezoliucijos projekto ketvirtą punktą, e, dėl tam tikrų e, priemonių vaisių ir daržovių sektorėje. Mes suprantame jūsų susirūpinimą, bet e, Manome, kad kol kas čia ypatingo reagavimo nereikia. Suprantame, ką Jūs sakote dėl Rusijos embargo, bet dabartiniai duomenys rodo, kad gamintojams pavyko surasti alternatyvių rinkų e, vietoj Rusijos ir kad yra ir e, kitų e, schemų, kurios prisideda prie struktūrinių pokyčių jeigu tokių prireiktų. E, jūsų dokumento penkta dalis, Brexitas, e, priėmėme tai domin, 19 metų biudžetas e, yra skirtas 28 valstybėms narėms, tuo pagrindu mes ir dirbame. Ir aš tikiuosi, kad visos institucijos tam ir pritars. Tačiau jeigu kažkas tose dėrybose e, nepavyktų rimtai, nutiktų, tai mes turėsime galimybę ir ne tik galimybę tiesąkant, bet taip pat ir prievalę pateikti 19 metų keičiamąjį biudžetą, jeigu to prireiks. Aš minėjau pasiūlymą, e, kurio, kurį rengėme dėl krizių rezervo ir tai susijęs su penkta dalimi, kur jūs kalbate apie naujas priemonės šioje politikoje. Jūs turite tam tikrų užuominų e, dėl busimos politikos komunikate, tačiau e, e, komisijos pasiūlymuose dėl būsimojo biudžeto, gegužės pabaigoje rasite tam tikras nuostatas, konkrečiai dėl jaunųjų ūkininkų, kurios mūsų manimų ir išsklaido jūsų abejonės. Dėkoju, dabar žodis vėl pranešėjui. Dėkoju. Pirmininkė, labai trumpai, tik tai noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams už jų indėlį. Ačiū tiems, kurie šiandien pasisakė. E, su šiais pakeitimais mes šį tekstą praturtinsime, bet taip pat ir tinkamai atspindėsime e, Žemės ūkio komiteto e, būkštavimus ir nerimą. Iš tikrųjų, mūsų tikslas yra remti ir remti mūsų ūkininkus. Taigi tai yra skirta ES ūkininkų naudai. Dėkui. 27 balandžio pakeitimo pateikimų terminas, o balsavimas komitete bus birželio mėnesį. Na, mes skiriame daug laiko diskusijoms, kuri buvo, kuris buvo reikalingos ir tos diskusijos su apmąstymu. Ir dar kartą visiems dėkoju. Rytoj 9 valandą pradedame balsavimą. Prašom pasimti korteles, nepamirškim balsavimo kortelių. Ir po pietų kartu su nacionaliniu parlamento atstovais pradėsime anksčiau, 14 valandą darbą. 14 valandą, taigi labai prašyčiau, kad atsimintumėte ir e, kad ta informacija išliktų galvose. Ir dabar šios dienos posėdį baigiu, rytoj susitiksim 9. Labai visiems ačiū.